sono stato autorevolmente sollecitato da, sono stato autorevolmente sollecitato da un collega molto importante e quindi procedo immediatamente ai lavori. Iš karto pradėti darbą. Reikia patvirtinti darbo tvarkę. Naujausią darbo tvarkės versiją gavote vakar darbos arkė numatytas naujas punktas, e, komisijos nario Fiulis e, pristatymas, komunikatas e, kaiminystės politikos klausimų. Because we keep switching from English to French on the same booth. Can we okay. just... Andiamo lentamente. Primo punto. Pirmasis darbos arkės punktas. Darbos arkės patvirtinimas. Naujausia darbo tvarkės versija buvo išsiusta vakar. Ar jau išspręstos tos problemos? Ne. Pirmasis darbo tvarkės punktas. Darbo tvarkės tvirtinimas. Yeah? For the French is good. Chiedi alla cabina inglese di parlare, vediamo se funziona. E chiedo alla cabina... Eh... Norėčiau paprašyti anglų kabinos pasakyti keletą žodžių į mikrofoną. Atrodo, kad dabar viskas veikia gerai. Tad grįžtam vėl eh, nuo pradžios. Darbo tokias tvirtinimas. Pirmasis punktas. Naujausia darbo tokias versija buvo pateikta vakar. Ten yra numatytas naujas darbo tvarkės punktas. Komisijos narė Fiulio pasisakymas dėl komunikato dėl e, kavinystės politikos peržiūros. Ir ten taip pat e, kalbama apie Islandijos e, užsienio reikalų ministro vizito anuliavimą dėl e, ugnikalnio pelenų. Jeigu nėra prieštaravimų, darbo tvarkė yra patvirtinta. Antrasis punktas - posėdžio protokolo tvirtinimas 12-13 balandžio ir balandžio 19-20 dienos protokolų tvirtinimas. Ar nebūtų prieštaravimų? Jeigu ne, tuomet šie protokolai yra patvirtinti. Trečias punktas. Pirmininko pranešimai. Aš pakeičiu pirmininką Albertinį per šį posėdį. Pirmininkas Albertinis dėl svarbių politinių e, įsipareigojimų turėjo likti Italijoje ir negalėjo dalyvauti šiandien. Aš pabandysiu e, atlikti savo darbą taip pat gerai kaip e, ponas Albertinį 8 e, rugsėjo posėdis yra anuliuojamas ir šis posėdis nukeliamas į rugsėjo 12 dieną Strasbūrė. Ketvirtas darbo tvarkės punktas. Septynių e, afeto narių e, delegacija buvo Uzbekistane balandžio pabaigoje. Šita delegacija 28-9 e, šio mėnesio dieną e, dalyvavo vizite Turkmenijoje, Ana Gomeš vadovavo FETO delegacijos Bekistane, o Turkmenistane abi, abiems grupėms vadovavo e, ponas Svoboda, beje sveikinu jį čia, jisai pakeitė poną Bartoloci, kuris vadovauja delegacijai e, ryšiams su Centrinė Azija. Todėl e, suteiksiu žodį dabar kolegoms Gomeš ir Svoboda, kad jie pakomentuotų šios įvykusius e, vizitus, šias misijas. Pirmiausiai kolega Gomeš. Presidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. I, um, I like to... Norėčiau informuoti apie Europos parlamento delegacijos vizitą Uzbekistane. Na, mūsų nariai, kurie lankėsi Uzbekistane, prie tokios pagrindinės išvados, kad čia susidurime su šalmi, kuriai reikėtų skirti daugiau dėmesio, daugiau pastangų. Nežiūrint rimtų problemų, kurios atsiranda santykiuose su šešalimi. Konkrečiai problemų kyla dėl žmogaus teisų padėties Uzbekistane. Ji tikrai apgailėtina. Uzbekistane juo ypač apgailė statina tai, kad yra labai paplytęs vaikų darbas. Na ir manau, kad bendraujant su mūsų e, šeimininkais Uzbekistane, mes ir kėlėme e, šiuos klausimus. E, jie nevengia šios diskusijos, nors kai kuriais atvejais jų nuomonės aišku skiriasi nuo e, mūsiškės, kai kas netgi teigia, kad nebeegzistuoja vaikų darbo problema. Vienas parlamento narys tai teigia, bet jie dalyvavo diskusijose ir bandė išdėstyti savo požiūrį ir nurodyti, kokiu trūkumu egzistuoja ES politikoje. Bet mes nurodėme, kad Europos parlamentas yra e, ta institucija, kuri pirmoji ES atkreipė dėmesį į trūkumų žmogaus teisų srityje. Na ir kalbant apie žmogaus teisų padėtį, mes minėjome konkrečius pavyzdžius. Na ir po vizitį aš kartu su Atela paprašiau Uzbekijos ambasadorius mm, priimti iš mūsų konkretų įkalintų asmenų sąrašą. Ir ambasadoris labai greitai su mumis susitiko ir atsakė labai greitai raštu. Na ir dabar analizuoju raštu gautą informaciją ir atsakymą. Na ir šie skubus parlam, eh, ambasadoriaus veiksmai rodo, kad ir pati, pats Uzbekistanas yra linkęs palaikyti tamprius ryšius su ES skirtingai negu praeitįje. Ne, ir tai pasakytinė ir apie žmogaus teisų padėtį, nežiūrint rimtų žmogaus teisų e, pažydimą. Na ir mes kalbėjome, aišku, apie Mdžan žudynės, apie būtinybę iš tirti šios įvykius. Uzbekistano oficiali pozicija yra ta, kad E, ši byla jau baigta, o susitikus su nevyriausybinės organizacijos atstovais, pilietinės, organiz... pilietinės visuomenės atstovais, mums buvo nurodyta, kad e, tikriausiai nebus padaryta pažangos, jeigu mes nuolat sugrįžime prie Adidžano e, klausimo ir jie mums rekomendavo kelti kitus žmogaus teisų apsaugos aspektus. Uzbekistanas puikiai supranta kokia jo geografinė padėtis Vidurinė Azija, supranta savo um, istoriją. Ir taigi um, pasitelkęs savo santykius uh, su ES Uzbekistanas bando išspręsti tuos klausimus, kuriuos reikia spręsti regioniniu lygiu. Pavyzdžiui, vandens stygius problema, kuri rimtai atsiliepia tiek Uzbekistanui, tiek ir visam regionui. Na ir manome, kad Uzbekistanas norėtų, kad ES padėtų jiems E, spręsti problemas atsiradusias dėl sudėtingų įtemptų santykių su kaiminimis šalimis, pavyzdžiui, dėl vandens stygius, bet ne tik tais. Taigi, apibendrinimą galiu pasakyti, kad e, kai kalba eina apie Uzbekistano santykius su kaimininėmis šalimis, Uzbekistano atstovai kritikavo mūsų už tai, kad e, kai kalba eina apie ES santykius su Vidurinė Azija, mes esame linkę vadovautis regioniniu požiūriu. Ir pavyzdžiui, e, mes skiriame lėšas regionui ir Uzbekistano atstovai um, teigia, kad per bendradarbiavimą lėšų skirimą mes tarsi dirbtiniu būdu iškelime lyderius. Uh, šiuose šalise. Na, o vaikų darbas yra tas sritis, kur ES pastangos galėtų duoti konkrečių rezultatų, tiek kai kalba eina apie žmogaus esės, tiek ir apie kitus aspektus. Ir, kadangi, ir taip pač pasakytina apie žemės ūkio sritį, nes neretai vaikai dažniausiai dirba um, medvilnės pramonėje ir tai yra susijęs su labai arhaiška išnaudojimo sistema žemės ūkio srityje, konkrečiai medvilnės auginimo srityje. Mes atkreipėme dėmesį daugybę konkrečių atvejų, kurie ir kartu kėlėme informacijos teikimo klausimus tam, kad galėtume konkrečiai bendradarbiauti, pavyzdžiui, techninėje srityje, nes atrodo, Uzbekistaną ypač domina bendradarbiavimas su ES šioje srityje ir, pavyzdžiui, yra vykdomi bendri projektai, kuriuos Uzbekistanas ypač vertina. Bet pilietinės visuomenės atstovai skundėsi dėl to, kad yra labai nedaug informacijos apie tai ir Uzbekistano piliečiai turi labai mažai galimybių pasiskūsti dėl to, kad Uzbekistano vyriausybė netinkamai panaudoja jai skirtas lėšas arba apskritai turi mažai galimybę sužinoti apie tokius projektus. Taigi, Turiu pasakyti, kad pavyko susitikti su visais tais pilietinės visuomenės atstovais, su kuriais būtume norėję susitikti, nes tiesiog e, nebuvo pat užtikrintas tinkamas informacijos teikimas. Daugelis tų asmenų, su kuriais norėjome susitikti, negalėjo atvykti ir kai kurie iš jų baiminosi, nes jautė, kad dėl to jiems gali kilti pavojus. Mm. Na, kai dėl Aros konvencijos ratifikavimo Uzbekistane, tai ši konvencija turi didelių aplinkosauginių pasiekmių, tai pilietinė visuomenė ir jos organizacijos nurodė, kad būtų neblogai, jeigu Uzbekistanas ratifikuotų šią konvenciją. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikėtų skatinti demokratizavimo procesą ir kai kurie E, pilietinės visuomenės atstovai nurodė, kad Uzbekistano ekonominiai migrantai e, be kitako skatina procesus. Na, ES turėtų dėti konkretesnių pastangų konkrečiai žmogaus teisės rytyje. Aš nenoriu pasakyti, kad šis dialogas dabar yra tuščias be prasmės, bet dialogas turi e, remtis konkrečiais pavyzdžiais ir reikia tiesioginės delegacijos e, iš ES Uzbekistane ir tokiu būdu turėtume vietoj darbuotojus, kurie būtų atskaitingi mums tiesiogiai ir jie galėtų rūpintis žmogaus teisų klausimais ir tokiu būdu mes kartu galėtume sureaguoti į Uzbekistano pageidamą, kad ES būtų aktyvesnė šiame regione ir galėtume prisidėti prie konkrečių problemų susijusių su regioniniu bendradarbiavimu sprendimu. Ačiū. Dėkuoju, kolegai Gomes. Dabar žodis kolegai Svoboda. Grazie, signor Presidente. I um, want first of all Pirmiausiai noriu pagirti e, visus kolegas, kurie lankėsi su Anos Gomeš vadovaujama delegacija Uzbekistane, taip pat e, užsienio reikalų komiteto narius, žmogaus teisų pakomitečio narius. Grįžtant prie Anos žodžio apie dalyvavimą aktyvų e, procesuose, kurie, kurie vyksta tose šalise, reikia pasakyti, kad mes viena vertus norime žaliavų iš tų šalių, tačiau netgi nesugebame atidaryti juose savo atstovybių ir tik tai veikia juose Europos namai. Manau, kad reikia keisti šią padėtį. Komisijos narys Fiulė. E, pristatys atitinkamą politikos ES peržiūrą tų šalių atžvilgių, tačiau, kaip jau minėjau, mums reikia aktyviau atstovauti ES e, tiek Uzbekistane, tiek e, Turkmenistane. Kitaip nei e, Uzbekistane, Turkmenistano atsiverimo procesas yra naujesnis, naujas ir. Naujas ir vyksta kukliau, todėl mums reikia partnerių, kad galėtume pradėti dialogą. Jisai prasidėjo, tačiau tikimės, kad jo apimtis didės. Parlamente nevyko tikra diskusija, nes iš vienos pusės vyko prezentacija, o iš kitos pusės mes bandėme uh, suorganizuoti diskusiją su užsienio reikalų ministru. Vyko e, daug ilgesnė diskusija nei numatyta. E, ji buvo pakankamai rimta, nors ir draugiška, tačiau tokia pakankamai kieta diskusija, tačiau mes e, dalyvavome diskusijoje žmogaus teisų klausimais ir siekime gauti tikrus atsakymus į užduodamus klausimus apie, pavyzdžiui, psichiatrinės ligoninės, kuriuose laikomi politiniai kaliniai. Tačiau aš nenorėjau, kad būtų diskusija dėl žmogaus teisų apsiribojama vien tik tai politinių kalinių teisėmis, kadangi žmogaus teisės turi ekonominių ir socialinių aspektų. Ir siekiame, kad e, žmogaus teisės būtų svarstamos ne tik atskirų asmenų kontekste, tačiau visos visuomenės kontekste. Aišku, geriau yra turėti kažką, negu visiškai nieko negalėti svarstyti šioje srityje, tačiau mes siekiame plačiau, platesnių e, spektrų svarstyti žmogaus teisės. Kiek girdėjome e, Turkmenistane dabar yra ketinimų steigti opozicinės partijas. Užsienio reikalų ministras teigia, kad e, sąlygos tam yra, tačiau niekas nesteigia e, alternatyvių partijų. Aš nežinau, ar gyvendamas Turkmenistane pats drįščiau steigti opozicinę politinę partiją. Taigi kaip turėtume reaguoti? Dėl Uzbekistano ir Turkmenistano, kaip minėjo Ana Gomes, reikia atidaryti ES atstovybę, parodyti, kad mums rūpi šiose šalyse vykstantis procesai. Kita vertus, mūsų darbo atvarkė vis dar yra Nikola pranešimas, kuriam pritarė dauguma šio parlamento narių. Aš pritariu pranešimo teiginiams, E, ir kadangi dar negalėjau pasikalbėti asmeniškai su pranešėju, tai nežinau, kaip būtų galima išspręsti du svarbius klausimus, kuriuos reikėtų susijęti su parlamento narių e, daugumos pritarimu ir e, frakcijų pirmininkų suėgos pritarimu. Jeigu mes siekime pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su tinkamomis šalimis, tai sustarimo prielaida turėtų būti vykstantis dialogas, nes e, prieš kelis metus e, bandėme e, kelis sustikimus Ašhabade suorganizuoti, tačiau niekam mes labai nerūpėjome. Dabar jau tas susidomėjimas yra didesnis, mes apsilankėme pas juos ir tą susidomėjimą matėme, taigi dabar siekiame kad tas parlamentinis dialogas vyktų abiem kryptimis ir kad jų delegacija galėtų atvykti į Briuselį Antras aspektas, e, jaučiame tam tikrą pasirengimą, galbūt jis yra nepakankamai didelis priimti tose šalise tarptautinių institucijų atstovus, jungtinių tautų atstovus, kurie tirtų su kankinimais susijusius e, klausimus. Taigi, kuomet mes į darbo atvarkę įtrauksime mūsų pritarimą partnerystės ir bendradarbiavimo pritarimą partnerystės ir bendarbiavimo susitarimui, mes turėtume kreipti dėmesį į du dalykus. Tai yra aktyvesnį dalyvavimą jungtinių tautų kontekste įvairiose procesuose susijusiuose su žmogaus teisėmis ir e, aktyviau palaikant kontaktus su tų šalių parlamento nariais, žinant, kad jie nėra taip pat renkami kaip mes, tačiau um, bet kokiu būdu bandant palaikyti tą dialogą, kuris galėtų stiprėti, ypač su Uzbekistanu. Tiek būtų mano minčių po šios viešnagės. Aš taip pat manau, kad mūsų dalyvavimas e, procesuose, kurie susijęs su ekonominiu ir socialiniu vystimuose tose šalise yra būtinas ir tai taip pat atliepia tiek mūsų, tiek tų šalių interesams. Dėkoju. Ken, dabar Ken Nilsen, e, Žaliųjų frakcija. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš e, norėčiau pridurti kai kurios informacijos prie to, ką sakė e, delegacijos pirmininkai. Kaip žinome, santykiais su tais režimais negali vykti, pažeidžiant e, žmonių pagrindinės e, teisės. Ir iš tikrųjų mes neturėtume, e, taip sakant, suteikti avansų tam tikrą pasitikėjimą tam režimui. 2009 metais ES panaikino sankcijas Uzbekistanui po Andižano žudinių. Dabar gegužės mėno ir aš norėčiau paminėti ir tremtinius, ir, ir aukas 2005 metų įvykių Uzbekistane, nes Uzbekistane dabar nutylima visą tai, tarytum tai įvykių ne, nebuvo. Jie yra neigiami, tačiau mes turime apie tai kalbėti ir negalime pamiršti tokių dramatiškų įvykių kaip, kaip šie. Ir turime priminti, kad ES nusprendė 2009 metais e, nusprendė nutraukti sankcijas ir žinome, kad kai kurios valstybės, galbūt labiau negu narės, negu kai kurios kitos, turėjo priežasčių taip daryti ir iš esmės nebuvo. Tai, tai tyrimas rimtas atliktas dėl tų žudinių ir specialusis jungtinių tautų pranešėjas negalėjo aplankyti e, laisvai šios šalies ir kalėjimų ir spaudimas žiniasklaidai tik didėja. E, vis labiau. Man atrodo, jog e, visiškai e, neseniai Human Rights Watch biuras taškente buvo uždarytas. Kitas e, pavyzdys mūsų santykių su tokiais režimais būtų susijęs su e, Kazakstanu. E, e SBO pirmininkavo 2010 metais Kazakstanas, todėl kad šios šalies vadovai prižadėjo vykdyti tam tikras reformas, tad tarpo rezultatas yra koks. Mes žinom, kad priešingai dabar situacija blogėja ir piliečių laisvės yra dar labiau suvaržytos ir žodžio laisvė labai ribojama, žiniasklaidos laisvė. Todėl aš norėčiau pabrėžti, jog negalime iš anksto e, suteikti to pasitikėjimo avansų šiems režimams. Kitas e, aspektas. Mes galime nukentėti dėl ta, tam, tikro, tam tikro aspektų eksploatavimo. Man atrodo, jog bent jau man susidaro įspūdis, jog uzbekai suprato e, aplinkosaugos svarbą ir todėl, man atrodo, mes neturėtume pasiduoti e, per, ne, per nelik dideliam šitų argumentų eksploatavimui, nes e, Uzbekijos parlamente nemažai vietų atiteko žaliesiems Aš nenoriu pasakyti, kad ten nėra žaliųjų partijos ir kad nieko nevyksta, tačiau kiekvienas regionas paskyrė aplinkosaugos e, darbuotojus į tas vietas. Žinome, kad ekologijos problemos yra asminės problemos, tačiau paradoksaliai Uzbekistanas, kuris praktiškai visiškai priešiškai žiūri į mūsų regioninę koncepciją, Centrinėje Azijoje, e, kaip tik tai e, kreipiasi į Europą dėl vandens problemų sprendimo. Mes e, kaip tik sakom, jog reikia nacionaliniams projektams teikti pirmenybę, tačiau vis dėlto vandens srityje turėtume laikytis regioninės, regioninio požiūrio. Žinom, kad didelių užtvankų statymas turi neigiamų pasiekmių aplinkosaugai, tačiau galbūt galėtume į šį klausimą taip pat įtraukti ir intensyvų medvilnės auginimą Uzbekistane, nes tai yra viena iš priežasčių, dėl, dėl kurių trūksta vandens. Taip pat turėtume paminėti e, Uzbekistano labai blogą padėtį drekinimo e, srityje, irigacijos srityje. Tad e, turime čia iš tikrųjų net nepasiduoti tam, tam tikrų argumentų eksploatavimui susijusių su aplinkosauga. Ir taip pat noriu dar papildyti kai kurios e, kitus aspektus. Afganistanas. Nepamirškime, jog ES ir kai kurios valstybės narės mano, jog labai svarbu turėti gerus santykius su Uzbekistanu ir Turkmenistanu. Uh, Be kita ko todėl, kad per šitas valstybės galime lengvai pasiekti Afganistaną, nes per Pakistaną ir, ir, ir per pietų pusę vis pavojingiau yra pasiekti Afganistaną, valstybės narės ir Europos Sąjunga, e, kuri dalyvauja karo veiksmuose, yra rimtai sunerimusios, ambasadoriai mini e, įvairius atvejus, e, sužeisti kareiviai galėjo būti e, evakuojami iš Afganistano per Turkmenistaną pasienio zonoje. Taip pat su šiomis valstybėmis yra Vokietijos e, oro pajėgų bazė. Turime taip pat atsižvelgti į šį aspektą, nes labai lengvai kartais pamirštam tikrasias priežastis e, kai kurių dalykų ir kai kada per daug palankiai žiūrime į tam tikrus santykius su tokiais e, režimais, nes e, teisybė yra ta, jog aukštai iškėlus galvą išeiti iš e, Afganistano galbūt ir bus sunku, tačiau tai neturi vykti žodžio laisvės ar žmogaus teisų sąskaita. Jeigu žies pradžioje, ponė Eren Clark Junktinių tautų vystimosi programos e, pirmininkė apsilankė Afganistane, jinai žmogaus teisų centrui taip pat vadovauja ir, pasak jos, Turkmenistanas taip pat vykdo e, konstruktyvę vidaus ir, ir išorės politiką, tačiau man kyla klausimo. Dabar Junktinių tautų komitet, kovos su kankinimais komitetas kaip tik rengia ataskaitą, kuri labai greitai jau turėtų būti paskelbta ir žinom, kad e, dėl kankinimų praktikos padėtis tikrai yra labai bloga, e, gazdinanti šioje e, valstybėje, todėl mes neturime tokiai šaliai kaip Turkmenistanas siūsti prieštaringus signalus, viena vertus smergdami e, tokią praktiką, kuri iš tikrųjų yra labai e, baisi ir, ir jokių būdų e, netoleruotina, kita vertus teigiamus signalus e, susdami. Todėl mes turime iš tikrųjų turėti menyje visus šitos aspektus e, diskusijos kontekste. Dėkuoju. Kolegai, dabar žodis poniai Hautala. Uh, Dėkuoju, pane pirmininkė, neturiu ką pridurti prie to, ką sakė pane Gomis apie Uzbekistaną. Ir beje, buvo labai malonu bendradarbiauti su jas, su ponu Svobodu Turkmenistane. Uh, Bet dabar norėčiau sustelkti į du aspektus susijusių Turkmenistanu. Pirmiausia, pasidalinsiu savo požiūriu į žmogaus teisų padėtį. Ji mums beje labai rūpėjo, ponė Profera. Tikriausiai prisimenate, kai e, žiemą pirmininkavote komitete, mes e, priemė sprendimą atidžiau stebėti ir ištirti e, Turkmenistano žmogaus teisų padėtį, turint galvoje, kad bus ratifikuota CE sutartis. Galbūt situacija šiek tiek gerėja, bet vis dėlto aš nepastebėjau beveik jokių teigiamų signalų. Na, galbūt su išimtimi. Išskirus tai, kad režimas tikriausiai suprato, kad nėra gerai pasikliauti vien ankstesnio prezidento Nežavo knyga, jeigu nori sukurti konkurencingą visuomenę. Taigi yra tarsi e, ženklų, kad bus atsisakyta tokio kurikulumo. Bet yra toks anegdotas, kad e, rusų mokykloje, kur beveik tik rusų tėvai gali um, siūsti vaikus už damenką mokestį, kad buvo numatyta atskiros pamokos tos knygos studijavimui. Na, jeigu pažvelgsime tai, ką parlamentas yra sakęs apie poreikį gerinti žmogaus teisų padėti Turkmenistane, tai negaliu konstatuoti, kad kažkas būtų uh, pasikeitę, nes tarptautinio ir raudonojo kryžiaus uh, atstovai negali laisvai vykti į kalėjimus, vis dar daug politinių kalinių, ribojamas laisvas judėjimas, e, nevyriausybinės organizacijos ir jungtinių tautų organizacijos negali laisvai veikti šioje šalyje. Taigi, kila štai koks klausimas. Ar esant tokiams aplinkybėms nevertėtų mūsų at... paprašyti mūsų atstovus Pakistane ir čia uh, Briuselėje labai aiškiai išsakyti e, mūsų reikalavimus prieš ratifikuojant ai, sutartį. Ir manau, kad vienas iš reikalavimų turėtų būti leisti e, atvykti į šalį e, jungtinių tautų atstovams, konkrečiai jungtinių tautų atsakingiams asmenims už kankinimus, nes atrodo, kad yra ženklų, kad vyksta kankinimai kalėjimuose Turkmenistane. Na ir man rodos, susitikę Aškabade su valstybių narių ambasadoriais, mes dabar jiem aiškiai nurodydame, kad per ateinančias savaitės ir mėnesius bendraudami su režimu vyriausybėje turėtų labai rimtai atsižvelgti žmogaus teisės aspektus tam, kad būtų padaryta kažkokia pažanga. Na, antra, dabar norėčiau perėti prie tarp institucinių aspektų. Tikriausiai prisimenate, kad sausio pabaigoje, vasario pradžioje patvirtinta rezoliucija, Europos parlamentas te, ragino įsteigti atitinkamą stebėsinos mechanizmą, kadangi Turkmenistanas yra viena iš labiausiai išnaudotiškų valstybių pasaulyje. Taigi išorės veiksmų tarnyba nepalaikė mūsų raginimo įsteigti tokį stebėsinos mechanizmą ir tai šis klausimas buvo aptartas prie žalėje savaitę išplėsiname AFET komiteto biure. Na ir atsižvelgiant šitos, išplės, atsižvelgiant į to išplėstinio biuro, į to išplėstinio biuro sprendimą, o taip pat mūsų raginimą. Mm E, e, teko atsižvelgti į tai, kad toks mechanizmas iškraipsys institucinę pusiausvyrą. Kolegos, prisiminkite, kiekvienas iki, kai būdavo ragindama įsteigti tokį mechanizmą, visą laiką būdavo pasitelkiamas e, toks argumentas. Bet dabar įsigaliojus Lisabono sutarčiai mes galime vadovautis 218 straipsniu, pagal kuri galime dalyvauti įvairiose dėrybose dėl susit, tarptautinių susitarimų sudarimo. Taigi, manau, kad tas tarp institucinis tarimas, e, kurį parlamentas yra sudaręs komisiją, mums teikia teisę būti reiklesniems ir manom, kad nepakanka dabartinių išorės veiksmų tarnybos pastangų žmogaus teisų padėčiai pagerinti. Uh, Na ir tai yra precedentinis atvejis, nes yra pirmasis partnerysės ir bendradarbiavimo sutarimas, kurį mes ratifikavome esanams aplinkybėms, tai yra e, įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Ir nenorime tokio precedento, kai parlamentas turės labai mažai galimybių įvertinti, ar laikomasi šiame sutarime nustatytų nuostatų. Parlamentas nesikė savo rezoliucijose dėl Turkmenistano nustatė tam tikrus kriterijus ir tų kriterijų nesilaikoma bet vis dėlto išorės veiksmų tarnyba mano, kad mes dabar privalome ratifikuoti šį partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Taigi aš manau, esančioms aplinkybėms turime atsižvelgti į mūsų institucinės teisės ir įsipareigojimus tam, kad uh, pagerintume žmogaus teisų situaciją toje šalyje, kur režimas yra ypač išnaudotojiškas. Dėkuoju dabar žodis kolegai Jėgel. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti mūsų pranešėjams, poniai Gomes ir Svobodai už vadovavimą mūsų delegacijai, kuri lankėsi Uzbekistane ir Turkmenistane. Aš nuo 99 metų esu parlamentinių ryšių delegacijos su Vidurinė Azija nare ir stebiu, kaip tie procesai vyksta, kaip yra žengiama į priekį arba žengiama atgal, tačiau Uzbekistano atžvilgiu aš esu nusiteikusi teigiamai. Uzbekistane po Andidžano žudinių e, tapo įmanoma tarptautinio raudonojo kryžiaus atstovams lankytis kalėjimuose Anksčiau tai nebuvo įmanoma. Uzbekistanas panaikino mirties bausmę ir įrašė, įtraukė į savo įstatymus mūsų kai kurias reikalautas nuostatas. Aišku, užtruks šiek tiek laiko, kol tos nuostatos bus e, pradėtos įgyvendinti. Kalbama apie netgi naują politikų kartą, kuri turėtų tą padaryti. Tačiau e, aš manau, kad ES svarbu ir teisinga, kad visos vidurinės Azijos valstybės kartu spręstų savo energetinės ir apsirūpinimo vandeniu problemas. Todėl tokia šalis kaip Uzbekistanas privalo kreipti dėmesį į tai, kad jie būtina įspręsti savo viduje esamas apsirūpinimo vandeniu problemas, nes vis dar tebesinaudoja senomis sovietinėmis vandens tiekimo sistemomis, kurias naudojant yra išvaistoma labai daug vandens, taip pat Kazakstanas, tiksliau Uzbekistanas vadovaujasi senais struktūriniais e, ekonominiais sovietiniais metodais. E, Sovietų sąjungoje buvo labai sąmoningai viskas taip suplanuota, taikant atitinkamą apsirūpinimo vandenį sistemą, kad Uzbekistanas tiektų medvilnę daugiausiai kaip žaliavą. Ir <clears throat> šiuo metu sistema neveikia. Ragų vandens baseino Projektas šiuo metu yra vertinamas Pasaulio banko ir po žemės drebėjimo Japonijoje reikia kelti savo klausimą, ar e, toks didžiulis vandens rezervaras šiame aukštyje e, tikrai turėtų būti statomas, tačiau aš tikiuosi, kad Pasaulio bankas deramai vertins šį projektą ir suteiks mums visą informaciją. Manau, kad turėtume labai rimtai svarstyti bendrą vidurinės Azijos valstybių strategiją, atsižvelgiant iš šių šalių ekonominius bendrumus susijusius su ekonomikos raida, su socialinės pažangos siekimu, demokratizacija, teisinės valstybės principų įsigaliojimu ir žmogaus teisėmis. Iš visų regiono valstybių reikia to reikalauti, negalime daryti jokių išimčių. Taip pat pasisakau už tai, kad ir Turkmenistanui nebūtų daromos išimtis taip po Lisabono sutarties, tai Lisabono sutarties įsigaliojimo tai būtų pirmasis partnerystės susitarimas. Anksčiau mes tokių galimybių neturėjome, tačiau esu tvirtai įsitikinusi, kad e, ypač Uzbekistano atveju pasirašius bendradarbiavimo susitarimus mes turime geresnės galimybės reikalauti tam tikrų reformų, tam tikrų dalykų, neturėdami tokių susitarimų mes apribojame savo atitinkamas e, galimybės reikalauti. Taip pat pagal susitarimą yra numatytas e, nuolatinis informacijos pasikeitimas parlamentinių institucijų lygmenių, kuomet mūsų parlamento atstovų delegacijos gali vykti į Turkmenistaną, jų atstovai gali atvykti čia ir e, kaip ir kitų vidurinės Azijos valstybių atveju galbūt bus įmanomai, įmanomi ir e, jaunimo, jaunų darbuotojų mainai tarp e, parlamentų. Taip galėtume eksportuoti savo žinias. Taigi viena vertus mes turėtume apdairiai, protingai kelti reikalavimus, teikiant paramą šioms šalims ir Tokiu būdu gautume ir atitinkamos naudos savo. Su Vokietijos e, atstovė ir e, mano namai yra netoli Laubaimo, kuriame yra straiktasparnių karinė bazė e, šiuo metu veikianti ir kartais aš turiu dalyvauti netgi žuvusių kareivių laidotuvėse. Tai yra pakankamai didžiulis iššūkis, turime priimti, taip pat ir šis parlamentas turi priimti atitinkamus iššūkius. Kolega Nikolai dabar pasisakys. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În calitatea mea de raportor am... Uh, Bonjour. Ačiū. Aš kaip pranešėja dalyvavau vizite Turkmenistane Panas Svoboda vadovavo šiai misijai, norėčiau jam kaip tik padėkoti šią progą už puikų vadovavimą. Norėčiau taip pat padėkoti visiems kolegoms ir man atrodo, kad visiems tiems, kurie pirmą kartą buvo Šhabadė, tikrai buvo labai, visą tai buvo įdomi patirtis. Pone Svoboda, norėčiau e, priminti e, jums, jog e, aišku, būtų galbūt įmanoma daugiau partijų ten įkurti. Tačiau žmonės to nenori. Aš prisimenu, kad e, Šiaušesku taip pat sakė, kad e, galima įkurti daugiau partijų, tačiau nenori liaudis, žmonės to nenori. Tai nepamirškim to. Aš manau, kad neturėtume suplakti į vieną politinį režimą ir e, piliečių, žmonių. Mes turime smerkti režimą, o Turkmenijos režimas tikrai vertas pasmerkimo. Nepaisant to, kad e, tas e, Aškabado režimas partijas į valdžią e, prieš penkerius metus stengiasi galbūt daryti pažangą demokratijos rytyje, tačiau vis dėlto jį galim dar labai smarkiai kritikuoti. Aš manau, kad e, mes negalim kritikuoti ki kitą vertus pačių piliečių tik todėl, kad jie turi tokį, tokį režimą. Mes turime parodyti piliečiams, kad jie turi šansą siekti demokratijos ir rodyti demokratijos modelį, kuris gali būti eksportuotas, nes aišku, tai, tai nereiškia, kad jie negali turėti ir kitų galimybių, bet labai svarbu, kad ES e, būtų matoma e, toje šalyje per savo diplomatinės atstovybės. Aišku, e, e, Europa daro kai kurios dalykus, jungtinės tautos taip pat ir mes e, galėjom matyti, kokie yra jungtinių tautų projektų įgyvenimo rezultatai, jie teikia vilties, tačiau mūsų buvimas konkrečiai ten vietoje yra būtinas, kad galėtume paremti piliečius. Mes turime parodyti piliečiams tam tikrą kryptį, nes an, antraip jie nesieks e, demokratijos. Mes negalim šiaip jiems sakyti, jog reikia siekti demokratinių standartų, tuo tarpu jie negali suprasti ir matyti tų kitur egzistuojančių standartų dėl to, kad blokuojama informacija, ribojama. Uh, Tai e, mūsų patirtis, kaip buvusių komunistinių e, valstybių atstovų patirtis, turbūt būtų labai naudinga ir šitoms valstybėms. Turkmenistanas yra vienintelė valstybė neturinti bendradarbiavimo sutarties, ponė. Gomeš kalbėjo apie Uzbekistaną, kuriame taip pat yra daug problemų, tačiau Uzbekistanas turi tokią e, sutartį, bendradarbiavimus sutartį. Ir per šią prizmę šios valstybės gali priartėti prie demokratijos standartų. Aš manau, kad per e, pakeitimus galim taip pat kelti tam tikras e, sąlygas. Šiuo metu aš e, nebejoju, jog išorės veiksmų tarnyba tikrai galės įtvirtinti tam tikras e, taisyklės tokio pobūdžio sutartyje. Aš manau, kad e, turime suteikti įgaliojimus išorės veiksmų tarnybai. Manau, kad turime parodyti savo pasitikėjimą čia tarnybą. Ir aš taip pat manau, kad e, turėtume taip pat galvoti apie ateities teisinį, e, te, te, teisinį reglamentavimo sistemą taip pat diplomatinės e, priemonės ir, e, ir dialogą, tai turėtų būti pagrindinės priemonės. Tos e, delegacijos, kurios nuvyko į Aškabadą, buvo gausiai atstovaujamos ir mes toliau bandysime populiarinti mūsų idėjas. Turkmenistano institucijos buvo gana atviros, nors uh, aišku, gana, gana formaliai ir komunistiškai pristatė egzistuojančią padėtį. Ir aišku, joms dar toli iki demokratinių standartų. Nepaisant to, vis dėlto joms turi būti teikiama pagalba, kad jos galėtų e, daryti pažangą šitą linkme. Nes e, jeigu mes to nedarysime, tai e, tuomet bus tik tai status quo, o tai nėra nei mūsų, nei šių valstybių piliečių interesas. Todėl turbūt turėtume diskutuoti apie tam tikrus pakeitimus, kuriais galėtume užtikrinti visą tą, viso to mano apibūdinto proceso veiksmingumą. Ir turime pradėti politinės diplomatijos ir geros valios e, praktiką. Ir kaip sakiau, jeigu norime veiksmingumo, tai turime būti matomi ten vietoje, nes antraip kaimininės šalis, be kita ko, Kinija bandys ten e, eksportuoti savo modelį ir ES praras savo įtaką. Ir tai nebus vienintelė mūsų e, klaida, nes mums tenka taip pat atsakomybė dėl demokratijos įtvirtinimo visame pasaulyje. Dėkuoju. Pone Gomes, dar norėtų trumpai pakomentuoti. Aišku, dėkoju tiems kolegams, kurie papildė tai, ką sakiau dėl Uzbekistano. Ir taip pat dėkoju tiems, kurie pasisakė dėl Turkvistano. Mane priblaškė tas e, palidovinių antenų skaičius e, tose šalyse, nors jos tikriausiai yra uždraustas. Tai rodo, kad žmonės e, gauna žinių, tai yra gerai. Ir gali informuotis apie tai, kas vyksta pasaulyje. Na ir mane priblaškė tuo, kad, kad kai kalba eina apie tai, jog reikia išgirsti, matyti, kas vyksta, tai aukšto rango pareigūnai tarsi tampa stručiais, nieko nebemato, nieko nebegirdi. Uzbekistane yra problemų. Bet padaryta šiokia tokia pažanga Uzbekistane. Taigi, jeigu bus ratifikuotas partnerystės ir bendradimas sustarimas, tai tikriausiai niekas nesikeis. Na, kolega Nikolai kalbėjo apie teisinį standartą, bet reikia toliau tęsti pastangas palaikyti ryšius su šiomis šalimis ir reikia um, na, bet reikia nustatyti krit, kriterijus ir būtų jų laikomas žmogus teisės apsaugos rytyje. Na, o dėl Turkmenistano, tai ten taip pat reikia oficialios delegacijos, kurie būtų atstovai atskaitingi mums. Uh, Mm, ir tai neturėtų būti kažkokie darbinti darbuotojai, kurie bijotų prarasti savo darbo vietą ir todėl um, nedirbtų. Tai dabar vykstantis dialogas pakankamai neveiksmingas, nuobodus, beprasmės. Taigi, kaip ten bebūtų, dėkoju kolegoms e, Svobodai Atalai ir sutinkusiais dėl to, kad nereikia pernelik skubotai pasiratifikuoti. Pasira metų e, partner, to partnerystės ir bendradarbiavimo starimo, ponės Vobudai, labai trumpai. Visas, ne viena Turkmenistano kaiminė valstybė yra demokratiška. Yra trys galimi partneriai - JAV, bet JAV tiesą sakant, domina prieiga prie Afganistano Kinija. Kinija nepasižymi ypatingų dėmesių žmogaus teisėms nei namuose, nei Turkmenistane, tas pats pasakytina apie Rusiją. Ir vienintelė lis partneris, kuris galėtų kažką nuveikti žmogaus teisų apsaugos rytyje, yra Europa. Tai būkime sąžininkai, būti atviri, sudarykime partnerystės ir bendradarbiavimo sutarimą su e, nuostatomis konkrečiomis, bet mes esame vieninteliai partneriai, kurie gali kažką nuveikti žmogaus teisų srityje. Kolegos, 27 dieną išklausysime išorės veiksmų e, tarnybos atstovas tovų dėl padėties vidurinėje Asijoje ir Nuo 11 iki pusės dviejų vyksas klausimas. E, ir dabar, prieš perinant prie balsamo, trumpa pertraukėlė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 Colleghi. Quando dobbiamo saltare ti dico eventualmente qual è sì. il prossimo. Eh, così. Abbiamo le votazioni. Kolegos, dabar balsuosime elektroniškai dėl kai kurių nuostatų. Pradedame dėl pranešimo, dėl kovos su minomis e, pažanga. Geoffrey Van Orden. Antrasis paragrafas, e, šeštas kompromisas. Pradedame balsavimą. Kas už, prieš, visi laiko primta. 35 pakeitimas. Kas už, prieš, atmesta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Trisdešimt devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 41. Prašom. I thought not asleep. What happened to... Atleiskite pirmininkė, kas atsitiko su e, kompromisiniais pakeitimais nuo pirmojo iki septintojo. Jie yra perkelti toliau e, balsavimo sąraše ir mes e, balsuosime kiek vėliau dėl jų. Nes paprasčiausiai čia buvo perstumta į kitas vietas. <laughs> Prima pagina è Dar numerata. Passiamo al 41. Allora, siamo... Prego. Chairman, for those of us that have just scampered into the pirmininkė, tie, kurie ką tik atvyko į posėdį, ar galėtumėte pasakyti, dėl kokio punktą ir pakeitimą mes dabar balsuojame, nes man kaip pranešėjų tai labai įdomu yra. Siamo alla prima pagina. De... Progress on, on main action. Pirmasis puslapis, 41 uh, e, pakeitimas. O kaip yra dėl kompromisinių pakeitimų? Dėl jų balsuosime vėliau. <laughs> Allora, well, the voting, yeah. the voting list we've all got is rather different. Tas balsavimo sąrašas, kurį mes turime, yra visiškai kitoks. Andiamo avanti, perché sennò mangiamo. Man... Emendamento 41. Emendamento 41. 41 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 42 pakeitimas, kas už, prieš, turime pasitikrinti elektroniškai. 42 elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 43. Kas už? Prieš. Atmesta. 44. Kas už? Prieš? Atmesta. 45. Kas už? Prieš? Atmesta. Elektroniniu būdu pasitikrinkime. Balsuojame dėl 45 pakeitimo kolegų prašymų. Pastikrinsime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. 49 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 50. Kas už? prieš pasitikrinkime. Balsuome dėl 50. Baigiame elektroninį balsavimą. Didelė balsų persvara priimtas. Jeigu norite pasisakyti dėl balsavimo, prašom. Devintas kompromisas, kas už? prieš priimta. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš priimta. 55 pakeitimas. Už prieš priimta. 56. Kas už prieš priimta. 57. Kas už prieš priimta. 58 už, prieš, priimta. 59 už, prieš, priimta. 60 kas už, prieš, priimta. 61 kas už, prieš, priimta. Pabandykime pastikrinti elektroninį būdu dėl 61-ojo. Pradedame. Baigiame. Trisdešimt šeši už priimta. Šešiasdešimt antras už prieš priimta. Šešiasdešimt trečias už prieš atmesta. 64 už, prieš, atmesta. 65 už, prieš, atmesta. 11 kompromisinis e, pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 66, atsiprašau, 67, sako pirmininkas, 67, kas už, prieš, Atmesta. 68. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas. 70. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Dėl 70 pakeitimo. Baigiame. Atmesta vieno balso persvara. Aš neturiu susirūpinimo balsavimo kortelės, tačiau norėčiau, kad mano balsas būtų užskaitytas, kaip balsuojant už. Kompromiso 12. Kompromiso 12 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 74, kas už, prieš priimta. 75. Kas už prieš priimta. Dabar balsuojame dėl 75 pakeitimo elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. Priimta vieną balsų. 13 pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 14 konferencinis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 80 kas už, prieš, atmesta. 81 už, prieš, priimta. 82 už, prieš, pasitikrinkime. Elektroninė būdu, 82 pradedame. Baigiame. Mm, atmestas. 83. Kas už? Prieš. Priimta. 84. Kas už? Prieš. Priimta. 85. Kas už? Prieš. Atmesta. 86. Kas už? Prieš Priimta. 87. Tiksliau 86. Elektroninis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Turime pridėti vieną balsą prieš, bet vis dėlto yra mm, patvirtinta. Priimta. 87 atskiromis dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, pasitikrinkime, elektroniniu būdu pradedame, baigiame. Priimta vieno balso persvarą. Antroji dalis, kas už, prieš, Atmesta. 88. Atsiprašau, sako pirmininkas. Trečioji dalis dar. Kas už? Prieš. Atmesta. 88. Už. Prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 88 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. Atmesta. 89. Kas už? Prieš. Priimta. 90 atsiimtas, 91 kas už, prieš, primta. 92 už, prieš, priimta. 93 už, prieš, priimta. 11 už, prieš, priimta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 15 pakeitimas, kas už, prieš prieš priimta. 16. Ne, sako pirmininkas. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš priimta. 19. Kas už, prieš atmestą. 20. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, 22 pakeitimas. Bet grįžkime dar prie 19. Pastikrinkime elektroniniu būdu dėl 19. Pradedame. Visi balsavote jau. Baigiame. Priimta. 22 pakeitimas. Kas už? Prieš? Priimta. 23. Kas už? Prieš? Priimta. 24. Kas už? Prieš? Priimta. 25. Kas už? Prieš? Atmesta. 26. Kas už? prieš priimta. 27 už prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame 27. Baigime. Atmesta. Kadangi po lygiai, tai atmesta. 28 už prieš priimta. Penktasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš priimta. 31. Už prieš priimta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Baigiame. Pirmasis pakeitimas už, prieš, neaišku, pasitikrinsime elektroninį vadovą. Pirmas pakeitimas. Ar visi jau baigė balsuoti? Priimta. Antrasis. Kas už? Prieš. Turite kelti rankas, nes antraip tik du žmonės balsuoja. Antrasis pakeitimas. Prašome balsuoti. Kas už? Prieš. Priimta. Didelė balsų dauguma priimta. Priimta. Trečiasis, kas už, prieš, priimta. Ketvirtas, už, prieš, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, priimta. Dabar periname prie galutinio baigiamojo balsavimo. Dėl viso pranešimo, kas už. Elektroniškai balsuojame. Pradedame. Baigiame. Praktiškai vienbalsiai. Prašom. Pone Pirinkė, esu labai dėkingas nariams už tai, kad palakėte šį pranešimą. Tačiau tiesiog dabar norėčiau įsakyti savo susirūpinimą dėl balsamo procedūros, nes mūsų turimas balsamo sąrašas yra gero, visiškai skirtingas negu e, to sąrašo, ties, su kuriuo dirbame. Atrodo, nuo šiandien pietų viskas pasikeitė, tai nežinau, kaip taip atsitiko, bet esu labai susirūpinęs kaip pranešėjas, nes dabar čia dabar, atrodo, turėsime sąrašą, kurio visai nesuprasime, šokinėjame, pakeitimai, nežinau, kas tai sugalvojo, kaip čia atsitiko. Gal galėtumėte, e, gal galėtumėte. Kada buvo pakeistas tas balsamo sąrašas? Ačiū. Sì. Ho trasmesso la sua preoccupazione al segretariato e avrà una risposta. Sekretariatas eh, užfiksavo jūsų pasisakymą ir jūs gausite išsamų paaiškinimą. Prašom. Jie atsakys. You an answer me, myself. Nes aš negaliu. Very sorry. Atsiprašau, bet aš negaliu jums paaiškinti. E... Eh, Ag uh, Chairman, uh, have you yes, finished? Please. Have you finished on that voting list? Um, just before you. Pirmininkė, jau baigėte dėl šio balsavimo sąrašo. Prieš pradedant uh, balsavimą pagal naują balsavimo sąrašą norėčiau uh, atkreipti dėmesį į du dalykus. Pavyzdžiui, pabaigoje norėčiau pasakyti dėl žodinio pakeitimo, pirmo žodinio pakeitimo. Ten uh, Alde siūlo pakeisti žodinį pakeitimą. Na ir taip pat noriu pasis, suprotestuoti dėl balsamo sąrašo. Gal netaip e, labai pasipinėsi kaip ponas Van Orden, bet e, labai klaidu yra e, penki kompromisiniai pakeitimai dėl šių nuomonių. Ne visai yra kompromisiniai, nes kompromisinio pakeitimo esmė atsižvelgti ir perimti pagrindinius pakeitimus aspektus, bet taip nebuvo padaryta. Na, taigi, kaip ten, bebuvo, per, kaip ten bebūtų, aš esu prieš 60 procentų visų kompromisų, bet tiesiog noriu atkreipti dėmesį, tai ačiū. Norėčiau sureaguoti, pane pirmininkė. Chiesto di intervenire prima Atsiprašau, e, kolegos, nes kolega Vigenin prieš tai prašė žodžio, o paskui jums suteiksiu žodį ir galėsite pasisakyti. Sureaguojant į pono Van Ordino pasisakymą, tai balsavimas rašė visuomet tokia būdavo, tai nežinau, kaip galėjo atsitikti, kad ponas Van Ordinas e, būtų gavęs kitą sąrašą, gal jūs balsavote kito pranešimo, bet mus stebina tai, kad jūs kažką kito turėjote. Well, um, I, I an... Na, aš lauksiu sekretariato atsakymo E, ir mane tikrai domina sužinoti, kada buvo išsiųstas tas pakeistas balsavimo sąrašas, nes jis kitoks negu tas, su kuriuo mes dirbome. Nu, sureaguojant tai, tai, ką sakė Sara Latford, nu, mes tikime nesikį su šešėliniais pranešėjais ir kalbėjome apie šį pranešimą. Ir mes aptarėme kompromisus. Atsiprašau, atsiprašau. Aš atsimu tai, ką sakiau. Kolega Butikofer, kolega. Kolega Butikofer. Eine, eine kleine Unklarheit. Äh, neaiškus vienas dalykas, pana pirmininkė, veikiausiai pasitaikė balsavimo sąraše, kurį aš turiu dėl pirmojo pakeitimo pranešėjas Van Orden siūlė balsuoti už, čia yra parašyta, o e, parlamento narys Van Orden pasisakė, kad būtų atmestas šis pakeitimas, taigi tikrai būtų neblogai, jeigu e, šios aspektus išsiaiškintume. Io vi chiederei, eh, io vi chiederei di, di... Norėčiau paprašyti jūsų užbaigti šį keitimąsi nuomonėmis, nes eh, nepavyks užbaigti balsavimo. Aš manau, kad eh, balsavimo sąrašas buvo pateiktas tinkamu laiku ir eh, nebuvo pateikta jokių priekaištavimų ar nusiskundimų dėl to sąrašo ir todėl aš numatytų laiku pradėjau uh, balsuoti pagal tą sąrašą, kurį e, turėjau ir kurį jūs turėjote. Todėl aš e, norėčiau, kad toliau balsuotume. O jeigu bus prieštaravimų ar, ar nusiskundimų, tai tuomet e, užfiksuosime juos. Enkis pranešimas Main Achievement and Future Challenges draft opinion EU anti-terrorism policy. Pirmas pakeitimas. Už, prieš. Pasitikrinkime elektroninį būdų. Pradedame. Du kolegos nebalsavo. Baigime balsavimą. Priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš atmestą. Šeštas pakeitimas. Už. Prieš atmestą. Septintas. Kas už? prieš priimta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš priimta. 13 pakeitimas, kas už prieš atmesta. Taip pat paklausiu, kas susilaiko, klausdamas jūsų. Kas susilaiko? Trys susilaiko. Užfiksavome. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. Priimta. 15. Kas už? Atsiprašau. Taip, mes atsižvelgėme į jūsų balsavimą. Tačiau darbo tvarkos taisyklės numato, kad tuomet, kai baigtas balsavimas ir kai jau turime rezultatus balsavimo, tuomet nebegali būti antros galimybės. Man atrodo, kad visose nacionaliniuose parlamentuose taisyklės taip pat tokios pat, kaip ir čia, todėl turiu laikyti šitos taisyklės. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš? Suslaiko? Atmesta. 17. Kas už? Grįžtam dar prie 16. Tuomet, tiksliau prie 15. Lėčiau balsuosime nuo šiol. 15. Kas už? Kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. Priimta. 17 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Priimta. 18 atsiimtas. Žodinis antrasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 24 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dvidešimt devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trisdešimtas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 31. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 32. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 35 pakeitimas, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 36 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 39 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame dėl penkto kompromisinio pakeitimo. Trūksta dar vieno balsuojančio kolegos, baigime balsavimą. Labai aišku, kad priimta. 42. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Keturiasdešimt trečias. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Dėl žodinio pakeitimo žodis kolegė Lamsdorf. Ačiū pirmininkė. Tai yra teikiamas žodinis pakeitimas, tačiau aš norėčiau paprašyti e, jį įtraukti tik tuo atveju, jeigu bus paryškinti žodžiai apačioje, kur kalbama apie poreikį už ES ribų plėtoti partnerystę kovojant su terorizmu, tik tuo atveju, e, kai partneriai šios kovos gerbtų žmogaus teisės. Tai turėtų būti paryškintai įtrauktas papildymas. On behalf of the rapporteur, she's not here. Um... Pranešėjos, kurios čia nėra vardu, noriu tik dar kartą patikslinti ir tą vietą, kurioje kalbama apie strateginių partnerysčių už ES ribų plėtojimą. Ir jeigu kalbame apie strateginės partnerystės, tai manau būtina reikalauti pagarbos žmogaus teisėms, jeigu turime omenyje tik tai keitimasi informacija atskirais atvejais, tai nebūtinai tam pritarčiau. Taigi nesu tikras, ar mano frakcija pritartų šiam papildymui. Kaip pavyzdį galiu pateikti, pavyzdžiui, strateginė partnerystė su Kinija šiais klausimais galėtų būti šiek tiek problematiška. Arba su Iranu, pavyzdžiui, tai taip pat galėtų būti dar vienas geras pavyzdys. Galbūt galėtume e, pritarti atskiriems e, pasikeitimams informacija, tačiau e, nebūtinai strateginiai partnerystė. Taigi balsuokime. Landsford. Žodinis pakeitimas, kurį patikė kolega Landsburg po jos paaiškinimo, jinai viską e, pakomentavo, kas už jį prieš priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl, dėl visos pakeistos nuomonės projekto. Kas už? Tiksliau pradedame elektroninį balsavimą. Trys kolegos nebalsavo. Jie nenori galbūt pateikti savo nuomonės, todėl balsavimą baigėme. Priimta didelę balsų daugumą. Tada periname prie kitų klausimų. Munys de Urkuiz įgaliojimas susijęs su trišaliu susitikimu dėl 12 metų biudžeto projekto. Pirmas paragrafas, pirmas e, pakeitimas, kas už. Prieš atmestą. Antrasis pakeitimas, kas už prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas pakeitimas, kolegos Gomiš, kas už, Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 13 kompromisinis pakeitimas. Kas už? 13 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. 14. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 15. Už kas sus, sus, susilaiko, kas prieš, atmesta. 16, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 17, už, prieš, susilaiko, atmesta. Dėl 17 pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame. Baigiame. Atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, visą laiko, primta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 24 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 25 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 26 kas už, prieš susilaiko priimta pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 26 pradedame. Baigiame balsuoti. Trūksta vieno balso. Atmesta. 27. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 28. Kas už? prieš susilaiko priimta. Baigiamasis balsavimas elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 56 už, vienas prieš, šeši susilaikė. Didelė balsų dauguma patvirtinta. Paskutinis e, balsavimas dėl kolegos Broko nuomonės. Pirma, pirma dalis, ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš atmestas. Pirmasis kompromisas, kas už? Prieš susilaiko priimta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Penktasis pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. Priimta. Tryliktas pakeitimas, žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penkioliktas. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 17. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 26 balsuosime dalimis, dabar e, dėl pirmos, kas už, prieš, susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko primta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 31 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 33 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar šeštasis kompromisinis pakeitimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 42, kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Turime pasitikrinti elektroniniu būdu, nes per mažai kolegų kėlė rankas. Kas pradedame? Du kolegos nebalsuoja, vienas kolega nevalsuoja. Baigiame valsuoti. Didelė balsų dauguma priimta. 46 pakeitimas, pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Gerai, pastikrinkime elektroniniu būdu. Dėl antrosios 46 pakeitimo dalies pradame. Baigiame. Atmesta. 47. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 48. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 49, kas už, susilaiko, kas prieš, atmesta. 50. Ne, sako pirmininkas, 10 kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 57 pakeitimas, kolega Brok, pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 59. Kažkas prašė pasitikrinti dėl antrosios 57 pakeitimo dalies pradedame elektroninį balsavimą dėl šio pakeitimo. Vienas kolega dar nebalsavo. Baigiame balsuoti. Priimta. 58 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Ir balsuojame dabar dėl 1-2-3 kartu. Kad kas nors prieštarauja tam, tuomet balsuom atskirai. Pirmasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta trečiasis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Elektroninis balsavimas dėl viso pakeisto teksto. Da, vienas kolega nebalsavo, balsuoti baigėme, 58 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė. Priimta didelė balsų persvara. Dėkoju už kantrybę. Taip pat ir turiu galvoje savo kantrybę. <laughs> Colleghi, passiamo al punto. Kolegos, periname prie devintojo darbo tvarkės e, punkto. Posėdžių dalis kartu su žmogaus teisų pakomitečiu. ES išorės politika, kuria remiamas demokratijos dėgymas. Norėčiau informuoti kolegas, jog devintas punktas yra susijęs su pranešimo dėl ES išorės politikos pirmojų svarstymų e, AFET komitete. Veronik de Kaiser e, parengė pranešimą 237 pakeitimai yra pateikti, dvi diskusijos jau vyko DRO komitete, viena remiantis darbo dokumentu ir viena e, e, remiantis pranešimu. Ten kalbama apie pagrindinius iššūkius šioje srityje ir pastangas e, ateityje. Visų pirma, suteiksiu žodį pranešėjai Veronik de Kaiser. Norėčiau pridurti, kad e, jeigu reikės, 26 gegužės dro komitete e, vyks diskusija šito klausimu, o paskui afeto komitete 6 e, birželio dieną Strasbūrė vyks diskusija, plenarime posėdėje balsuojama bus e, Liepos mėnesį. Žodis Veronika Kaiser. Dėl, norite pasisakyti dėl darbo taisyklių? Darbo tvarkos taisyklių? Kolega Zalė. Ah, no, vuole discutere. Ah, okay. Allora, la parola a rela... Tuomet žodis pranešėjai. Veronik de Kaiser. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš jau turėjau progos šiame komitete kalbėti apie šio pranešimo struktūrą ir tikslus ir apie e, šitų klausimų svarbą dabartinėme politinėme kontekste ir aš prie šitų dalykų dabar nebegrįšiu. Paprasčiausiai norėčiau Jums e, kai ką pasakyti apie bendradarbiavimą su e, šešėliniais pranešėjais ir apie tos 237 pakeitimus, kurie buvo pateikti. Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie kiekvienoje politinėje frakcijoje parengė nemažai pakeitimų ir darė tai labai rimtai ir dėl to tikrai buvo smarkiai patobulintas pranešimas tarp politinių frakcijų, iškylo labai nedaug nesutarimų. Niuansai čia, aišku, labai svarbus yra, tačiau kiekviena frakcija tikrai rodė gerą valią ir pasistengė savo indėlį įnešti į tą bendrą darbą, siekdami e, papildomos e, vertės ir nepaisant politinių skirtumų tarp frakcijų. Kokio pobūdžio buvo pateikti pakeitimai ir e, kur čia būtų naudinga siekti kompromisų. Galbūt e, kompromisai yra ne tiek būtini e, sumažinti nuomonių skirtumams, kiek tinkamai e, apibendrinti, rezumuoti visus tuos 237 pakeitimus, nes e, jeigu visus juos paliksime, tai tuomet iš tikrųjų gal ne, nebus tikslinga. Šią savaitę vyks e, trys savaitės trys posėdžiai šitais klausimais ir dar ketvirtadienį vienas. E, ir galbūt tuomet mums pavyks apibendrinti didelę dalį tų e, pakeitimų. Pirmas dalykas e, šiame kontekste - tai demokratijos apibrėžimas, pačios savokos e, patikslinimas. Tikrai verta patikslinti ją ir čia aš nenorėjau pernelyg įklimpti tame e, dokumento projekte. Čia esminį darbą nuveikė Alde frakcija ir kolega Lamsdorf. Iš tikrųjų jis atliko be galo didelį darbą. Kolega Lamsdorfas e, pabandė pagalvoti apie kitą pranešimo struktūrą. Aš e, sakyčiau, kad Lamsdorfo pasiūlyta struktūra iš tikrųjų yra racionalesnė negu mano iš pradžių pasiūlyta struktūra, kurioje buvo trys pagrindinės e, sritis, tačiau tuo pat metu, jeigu Strasbūrė, kuomet mes dviese dirbam, aš būčiau sutikus su juo, tai turint omenyje, kad visi kiti pakeitimai atėjo iš kitų frakcijų, e, ne, nepakeičiant tos pradinės struktūros e, darė neįmanoma tą darbą. Todėl reikėjo keisti tos dalykus ir aš todėl siūlau ir e, todėl mano e, komandoje kartu dirba pana Lansdorfo e, e, at, at, padėjęs. E, Aš manau, kad į dabartinę, struktūr, dabartinę struktūrą turime remtis, keisdami tuos e, dalykus ir galbūt mums e, pavyks pasiekti susitarimą ir aš tikiuosi, kad mes nebūsime ko pranešėjai e, šitą temą, tačiau vis dėlto neturime pakeisti absoliučiai visos struktūros, nes bus sunku inkorporuoti ten visus tos pakeitimus. Antra tema, ties kurią dirbame intensyviai, yra tokia tai yra priemonių klausimas ir demokratijos ir žmogaus teisų aspektai, kai kurie kolegos patikė e, pasiūlymų, kad e, būtų endowment for democracy e, labai panašiai kaip jungtinėse valstijose. Šitą temą aš e, norėčiau pasiūlyti kai kurių gairių. Kai jūs žinote, pakeitimuose atsispindi labai dėlė nuomonių įvairovė. Yra pakeitimų, e, kurie siūlo šį mano minėtą aspektą, yra tokių pakeitimų, kuriuose sakoma, jog e, galime eiti tą linkmę, jeigu nepavyks e, pakeisti dabartinių priemonių. O mano pradinė pozicija buvo ta, jog nereikia keisti e, priemonių, nereikia naujų priemonių, reikia patobulinti tas priemonės, kurios yra, reikėtų tik gal geriau jas finansuoti ir padaryti lankstesnės. Uh, kai kuriais atvejais. Ir koks, koksgi čia e, turėtų būti sprendimas, kokio principo turėtų būti laikomasi ketvirtadienio posėdėje. Reikėtų turėti menyje, kad yra uh, demokratijos paramos priemonių ir tai gali būti daroma per demokratiją ir žmogaus teisės, tačiau tai gali būti daroma ir per e, tam tikrus kitus svertus, stabilumo priemonę, e, prekybos sutartis, tačiau visos tos priemonės turi trūkumo, jos dažnai yra grozdiškos, nepakankamai finansuojamos, nepakankamai logiškos nuoseklios ir sunkiai gyvenamos, todėl reikia dar daug padirbėti ties to. Ir jeigu mums nepavyks, padaryti šitų priemonių dinamiškesnių ir lanksti, dinamiš, padaryti dinamiškesnių ir lankstesnių, tai tuomet e, ta demokratija, tokia kokia yra, pavyzdžiui, arabų šalyse, tada galime įsivaizduoti endowment for democracy su sąlyga, kad tai būtų numatyta e, parlamento biudžete. Jeigu eisime šitą linkmę, tai turėtų atsispindėti paprastame biudžete ir turėtų būti užtikrinta parlamento kontrolė. Kad kompromisas būtų Kompromiso esmė būtų, kad mes sustiprinam egzistuojančias priemonės, tačiau nepasisakom prieš Endowment for Democracy, e, kurį palaiko beje e, be kita ko ir e, ponė Ashton, tačiau su sąlyga, kad mes net nenorim parlamente ir beje galim įsivaizduoti, kad, kad, tai, kad taip gali būti, kad nesutiktume tik tai, kad naujos priemonės būtų kūriamos ir parlamentas neturėtų teisės e, pateikti savo nuomonę dėl šitų e, instrumentų. Tai būtent e, tokios pozicijos siūlyčiau laikytis mūsų komitetui. Tad pasiūlysime greitai kompromisinį, pateiksime kompromisinį pasiūlymą šito klausimu greitai. Toliau, prekybos sutartis, čia neiškylo pernelik didelių nesutarimų dėl e, pateiktų šitą temą pakeitimų. Čia tik tai svarbu apibendrinti visus tas pakeitimus, atsižvelgiant į įvairius iškylančius niuansus. Ir nemanau, kad čia bus esminių sunkumų. Toliau ketvirta tema - tai yra pakeitimai susiję su rinkimų stebėjimo misijomis ES. 14, 15 dalys. Čia yra nemažai pakeitimų, yra kompromisinių pasiūlymų jau, e, kuriams buvo e, iš esmės pritarta ir to buvo pasiektas su šešėliniais pranešėjais. Tai yra kad nutarta, jog reikia palaikyti tokias misijas ir reikėtų, kad jos vyktų prieš rinkimus, per rinkimus ir po, kad e, būtų visas ciklas apimtas ir, ir, ir tolesnė priežiūra. Ir taip pat, kad e, taryba ir išorės veiksmų tarnyba e, paremtų šitų misijų išvadas ir kad paskui būtų remiamas rekomendacijų įgyvendinimas, nes labai dažnai išvados ir rekomendacijos e, nelaikomas labai rimtais dalykais ir jas numojama ranka politinėse struktūrose. Aš, e, aišku, turiu pripažinti ir savo kaltę. Aš e, prašiau, kad tekste būtų tarybos ir išorės veiksmų e, tarnybos e, pritarimas toms misijoms ir, ir e, jų vykdymui. Tačiau man atrodo, kad mes negalim parašyti tarybos ar, ar kitų institucijų, kad, kad jos priderintų savo poziciją prie šitų dalykų, nes labai dažnai tie tekstai yra parengti uh, ekspertų ir dažnai tai būna rekomendacijos, kurios turi būti mūsų nagrinėjamos, tačiau tos e, misijos vis dėlto yra kitos čia misijos negu rinkimų stebėjimo misijos ir mes negalim e, dabar prašyti ponios Ašton ar, ar kitų, kad šitie e, dalykai būtų tvirtinami politinių tam tikrų struktūrų. Paprasčiausiai, jeigu mes sakom, kad e, buvo sukčiaujama per rinkimus, tai tuomet neturi būti laikomasi principo business as usual. Tuomet e, mes turime atitinkamai elgtis ir e, daryti skirtumą tarp misijų išvadų, kur sakoma, kad procesas buvo demokratinis ar ne, ir, ir sakoma, ką reikia daryti su ataskaitų rekomendacijomis. Tais atvejais, kur e, yra e, tam tikrų trūkumų. Aš nebuvau atskyrus tų dalykų. E, nes kai kurie kolegos sakė, kad vis dėlto reikia tai skirti ir jie buvo teisūs. Penktoji tema. Pasiūlytų pakeitimų yra susijusi su trečiaja teksto dalimi ir čia kalba sukasi apie socialinės dinamikos remimą. Čia man iškylo nemažai klausimų, aš daug galvojau ir tikėjausi, kad iškils labai nemažai sunkumų. Tačiau nemaniau, kad kils sunkumų dėl socialinės dinamikos remimo tose valstybėse, bet aš nežinau, ar dėl vertimo problemų čia iškylo sunkumų, nes yra socialinis judėjimas ir socialinė dinamika, skirtingi dalykai, bent jau prancūzų kalboje. Tai yra e, socialinė dinamika, pavyzdžiui, tam tikros jaunimo, studentų, ūkininkų e, organizacijos ir jų veikla, moterų organizacijos, nes, e, sakykime, moterų organizacijos gali užsiimti receptais arba gali uh, E, priešingai kovoti tam tikrame kontekste dėl susitaikymo tarp tam tikrų socialinių grupių ir visą tai kūrė socialinę dinamiką. Šiandien iš ryto aš mačiau pietų ir šiaurės Sudano e, moteris, kurios bando e, užmėgsti ryšius tarp šitų šalies dalių ir siekia taikos. Jeigu tik tai įmanoma ir, ir mes, moteris, kaip jos sako, bandysime e, siekti tos taikos. Tad socialinė dinamika yra šitie dalykai, spontaniški e, veiksmai tam tikrų organizacijų siekiant tam tikrų tikslų ir tai būna tam tikra alternatyva kartais korumpuotiems režimams, tačiau e, socialinis judėjimas yra kitas dalykas. EPP ir ALDE kolegos tekste norėjo E, terminą socialinė dinamika pakeisti pilietinės visuomenės savoką. Tačiau tai ne tas pats. Aišku, pilietinė visuomenė yra labai svarbus aspektas, tai yra piliečiai e, su vis, visa diferenciacija, su visais sluoksniais, e, socialiniais, ekonominiais dalykais, tačiau socialinė dinamika yra, yra kitkas. Todėl aš pasisakau už socialinės dinamikos savokos išlaikymą tekste. Jeigu tai ne visiškai įmanoma išversti, pavyzdžiui, į anglų kalbą, kitas kalbas galime keisti, šiek tiek koreguoti tos terminus. Aišku, aš e, ne įsikabinsiu visomis pastangomis į tą terminą, tačiau vis dėlto tos trečiosios dalies e, e skyrius yra paliktas ir e, Turiu galvoje, kad e, yra ir profsąjungų daug e, nuveikiančių labai gerų dalykų, pavyzdžiui, krikščionių demokratų profsąjungos ir kiti dalykai, tie, tie dalykai turi būti atspindėti. Pavyzdžiui, Solidarnoš, ponas, ponas Grib, e, juk būtent socialinė dinamika kūrė Solidarnoš, kuri paskui tapo socialinė politika ir būtent tai davė šansą E, valstybei ir duoda šansą toms valstybėms, kur yra korumpuoti ir eurus režimai, nes tie režimai neleidžia tokiai dinamikai atsirasti, o šie judėjimai sukuria sąlygas e, tam, tai būtent šitos dvasios laikantis aš manau, kad turėtume rasti atitinkamą formuluotę, kuri leistų atspindėti šį aspektą. Tai tos penkios e, sritis yra tokios, kaip aš jas pristačiau ir uh, visų politinių frakcijų puikaus bendradarbiavimo dėka, e, e, šešėliniai pranešėjai dirba ir toliau. Aš norėčiau ponui Pravera e, pasakyti ir aš visiškai nepakaita, nepataikauju jums tai sakydama, jūs pateikėte pa, pa, pakeitimų ir aš jiems visiškai pritariu, puikus pakeitimai, tačiau ir kiti kolegos pateikė gerų pateikimų ir aš Manau, kad tai iš tikrųjų labai praturtina e, pranešimą ir reikės tik tai jos e, apibendrinti, kad jie pernelyg ne, nepa, nepadarytų pernelyg grozdiško to pranešimo. Ne, Aš, e, man atrodo, apžvelgiau pagrindinius dalykus ir e, nesigilinau į atskirus e, aspektus, pateikiau bendrą informaciją apie pagrindinius aspektus, nes dabar šitos temos iš tikrųjų yra be galo dėlės svarbos ir jos nagrinėjimus labai svarbių e, momentų, svarbių Europos piliečiams. Dėkoju, poniai Nekaiser. Keturi kolegos paprašė žodžio. Jau matau, kad penki kolegos. Pirmiausiai kolega Hautala. Žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai galiu pasakyti, kad šis pranešimas parengtas labai laiku dėl įvairių priežasčių. Taryba. E, 2009 m. gruodžio mėnesį patvirtintavas išvadas dėl politikos e, demokratizacijos skatinimui, taip pat ir įvykiai arabų pasaulyje e, verčia mus pamastyti iš esmės dėl to, kaip mes norime skatinti demokratizaciją. Kaip minėjo pranešėja, Lenkija kai busima pirmininkantį šalis ir jos užsienio reikalų ministerija labai stengiasi, kad būtų patvirtintos naujos finansavimo priemonės tam, kad būtų skatinama demokratizacija trečiosios šalise. Ir visiškai sutinku dėl to, kad reikalingos atitinkamos struktūros, įskaitant parlamento stebėsiną. Taigi norėtųsi, kad tai būtų sukurta ir būtų neblogai, jeigu tie kolegos, kurie dirba ties šiuo pranešimu, susitiktų su Lenkija prieš perimant savo pirmininkamą, nes šis projektas, mano manimu, yra labai svarbus. Ir turime pasirūpinti, kad ir parlamentas būtų trauktas į šiuos darbus. Taigi galbūt e, bus galimybių pasiaiškinti kokie, kokiu yra spragų taikant mūsų priemonę žmogaus teisų ir demokratizacijos skatinimui ir kokiu yra trūkumu, kaip juos ištaisyti tam, kad galima būtų pasinaudoti šią priemonę. Mano manimo labai svarbu yra ir tai, kad pranešėjai pasidalina savo mintimis dėl rinkimų stebėsenos misijų, nes šiuo metu jos ne visuomet atlieka joms skirtas funkcijas. Mes kaip parlamentas esame labai atsakingi už tas misijas, mes turime, ben, mes turime darbo e, partiją, kuriai, atsiprašau, darbo grupę, kuriai bendrai pirmininkauja ponė Žali ir ponas e, Lambertini, todėl labai svarbu, kad e, tos rinkimų stebėsinos uh, misijos atitiktų mūsų demokratizacijos kriterijus, kad jos nebūtų e, kartais instrumentalizuojamas politikos tikslai. Na, girdžiu, kad kažkas salė juokėsi, bet e, tikiuosi, kad nepiktai. Taigi galbūt šis pranešimas gali būti tas šansas parlamentui, kuris leistų mums e, iš naujo nustatyti sąlygas rinkimų stebėjimo uh, misijos sintimai. Na, e, tikiuosi, kad visi tie 237 pakeitimai leis parengti labai išsamų, visapusišką pranešimą. Po to, kai pranešėja perdo šešėlėms pranešėjams savo išvadas, labai malonu, kad kolegos uh, pateikė daug patikėtimų, kurie sieja demokratiją ir žmogaus teisų. Turime labai aiškiai matyti tas sąsajas. Kartu, nedubliuojant metinės e, žmogaus teisų ataskaitos, kurią išorės veiksmų tarnyba mums pateiks e, Liepos mėnesį. Taigi egzistuoja sąsajos tarp e, žmogaus teisų ir demokratizacijos. Dabar norėčiau atkreipti dėmesį, dėmesį į keletą apibriešių, kurias siūlo ponas Kuka. Jis siūlo demokratijos apibrieštis, nes demokratija toli gražu neapsiriba vien tik tais rinkimais. Taigi štiek, štai tiek iš mano pusės ir tikiuosi, kad šis pranešimas duos poveikio. Dėkuoju. Bene, eh, la parola al collega Kukan. Purtroppo. Dėkoju, kolega Kūkan. Beje, matau, kad dar nori daugiau kolegų pasisakyti. Taigi paprašys apsiriboti dviem minutėm. Ponas Kukan, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Daug pakeitimų e, liečiančių šį pranešimą rodo, kad, Europ... kad yra didelis susidėmimas demokratizacijos skatinimu per išorės veiksmus. Dėkoju pranešėjai ir kolegams už pastangas ir indėlį rengiant šį pranešimą. Kaip sakė pane Hautala, labai tinkamas metas rengti šį pranešimą. Ir mes aptarėme šią politiką tuo metu, kai daugelio pasaulio vietų kyla demokratizacijos judėjimo. Ir iš pranešimo aiškėja, jog reikėtų suderinti žmogaus teisų politiką ir demokratizacijos politiką ir tai turėtų būti mūsų išorės veiksmų politikos ašis. Taigi norėčiau apibriežti ir keletą um, praneš... pakeitimų, kurie atspindi šio pranešimo prioritetus. Palaikau pakeitimą, kuriuo siūloma suderinti išorės veiksmų politikos demokratizacijos aspektus ir palaikyti demokratizacijos judėjimus. Na, pranešime kalbama apie paradigmas pokytį ir tai yra geras pagrindas. Taip pat norėčiau išryškinti vieną dalyką. Nors mm, artimuosiuose rytuose ir e, Šiaurės Afrikoje padėtis atsidūrė dėmesio centre, bet mes vis dėlto neturėtume pasirinkti metodo, kuris remtasi vien tik tai šiais dviems regionais. Mes turime galvoti ne vien tik tais apie kylančią, atrandačią demokratiją. Demok demokratijai reikia laiko ir tai patvirtintis visos šalis, kuriuose vyksta demokratizacijos procesai. Na, ir naujos valstybės narės turi geros patirties demokratizacijos procesų šrityje ir galėtų ją pasidalinti. Na ir manau, kad būtų neblogai, jeigu būtų palaikyti Alde, o konkrečiai pana, Lamsdorf e, pakeitimus, nes jisai išdėstyti e, demokratizacijos pagrindiniai principai. Tai yra pirmas, 31, 345 pakeitimas. Ten patikti ne vien tik tais demokratizacijos apibrėžimai, bet e, tokiu būdu galima būtų atsižvelgti ir socialinius aspektus. Nu, kai dėl finansavimo priemonių, tai daugelis pakeitimų šio požiūrį yra panašus. Aš palaikau tuos uh, pakeitimus, kuriuose siūloma įsteigti atitinkamą Europinį fondą. Uh, Na ir tikrai būtų neblogai palaikyti šios pakeitimus. Ir galiausiai, ponė Prinkė, manau, kad paskutinėje dalyje reikėtų daugiausia dėmesio skirti pilietinės visuomenės judėjimui, jų e, vaidmeniu ir mes turėtume palaikyti tokius judėjimus. Ačiū. E, la parola all'altro relatore Ombra. Žodis šešėliam pranešėjai, ponai Lamsdorf. Ačiū. Pirmiausiai dėkoju Veronik už konstruktyvų bendradarbiavimą rengiant pranešimą. Noriu pradėti pareikšdamas e, savo pasitenkinimą tuo, kad e, buvo siekiama sutarti dėl e, pagrindinių svarbiausių gyvybingos demokratijos bruožų, nes manau, kad labai svarbu ES institucijoms dėl šių kriterijų sutarti tam, kad toliau galėtų plėtotis diskusija. E, rytoj e, Štefanas Fiulė pristatys Europos kaiminystės politikos peržiūros išvadą ir buvo siūloma įsteigti tam tikrą žmogaus teisų tarnybą, tuo pačiu išlaikant ir Europos e, demokratijos ir žmogaus teisų priemonė. Aš raginčiau būsimą ES pirmininkę Lenkiją ir e, visas kitas institucijas pristatyti mums aiškę viziją, kaip žmogaus teisės turi būti tvarkomos ES, kad mes nesusidurtume ateityje su tokiamis struktūromis, kurios išės veiksmų tarnyboje viena su kita konkuruotų. Aš kalbėjau su kolega Vačiakovskiu, su kitais kolegomis ir aš noriu, kad būtų mums aiškiai pasakyta, kaip pilietinė visuomenė, žmogaus teisės ir kitos struktūros tarpusavėje saveikautų ir kaip būtų naudojamos e, lėšus. Ir aš raginčiau kolegą Vaicekovskį šį klausimą išsameu išnagrinėti dėl rinkimų stebėjimo misijos. Nekyla mums jokių sunkumų Veronik pranešime galbūt dėl socialinės dinamikos koncepcijos, pilietinės visuomenės koncepcijos kiltų šiokių tokių nesutarimų, tačiau manau, kad sugebėsime mm, proceso eigoje dėl jų susitarti. Ačiū, dar yra kitų kolegų užsiregistravusių, tačiau liko tik tai vieną minutę jums pasisakymams. Taigi kolega Zala dabar gali pasisakyti. Uh, I would like to appreciate the. Ačiū labai. Aš e, noriu teigiamai vertinti bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Labai svarbus yra tvarkaraštis, turint omenyje, kad e, pasikeitė aplinkybės. Anksčiau demokratizacijos procesas buvo e, susijęs su poveikio darimu valdančiam elitui arba vyriausybėms. Dabar mes turime reikalų su plataus masto uh, socialiniais judėjimais, todėl reikia pasitelkti naujus išorės politikos e, įrankius ir tai atspindima šiame pranešime. Kitas svarbus aspektas susijęs su žala, kurią padarė ankstesnioji Bušo administracija pasitelkdama atinkamus metodus siekdama demokratizuoti pasaulį. Ir dabar siūlomi nauji e, protingesni metodai, kaip e, demokratizuoti pasaulį, dėl to aš teigiamai vertinu šį pranešimą. Ačiū pirmininkas, sako, kad e, nevirštė kalbėjimo laiko žodis kolegiai Gomiš. Aš norėčiau e, padėkoti Veronikų už atliktą darbą. Manau, kad ši tema iš tiesų yra labai svarbi, ypatingai turint omenyje mūsų santykius su Duržėmė jūros regiono šalimis. Aš ką tik lankiausi Libijoje ir todėl puikiai suprantu, ką noriu pasakyti Veronik, kalbėdama apie socialinę dinamiką, nes būtent ją mes ir pastebime Libijoje. Laikinosios tarybos struktūrų, e, nevyriausybinio organizacijų kūrimosi kontekste ir šioms struktūroms reikia e, pagalbos, pajėgumų stiprinimo, kitokio pobūdžio pagalbos. Taip pat pritariu kriterijams dėl rinkimų stebėjimo misijų. Manau, kad vyriausiai įgaliotiniai turėtume pasakyti, kad ji nesiūlytų e, vykti rinkimų stebėjimo misijas, e, neatsižvelgdama į parlamento rekomendacijas, nes esame tokių vyriausybių, kurios nori pasikviesdamos rinkimų stebėtojus tik tai užsitarnauti tam tikrą pagarbą kurios nenusipelno. Dėl žmogaus teisų, visiškai pritariu kolegų mintims, aš manau, kad esama labai didelio poreikio teikti paramą politinių partijų formavimui, nes be politinių partijų negali vykti e, jokie rinkimai, tačiau tie procesai turi e, vykti e, kontroliuojant Europos parlamentą, taip kaip Junktinėse valstijoje šios procesus kontroliuoja kongresas. Kolegas Arijus Volskis, prašau. Pirmiausia, norėčiau e, galbūt pasiaiškinti ir e, kai kurios klausimus, kuriuos iškėlė e, Veronika Kazė. Aš manau, kad paramos demokratijai struktūra turėtų būti kūruojama ne komisijos, o parlamento, ne taip kaip ES demokratijos žmogaus teisų priemonė. Taip pat ši struktūra turėtų uh, papildyti dabar veikiančias struktūras ir gauti papildomą finansavimą. E, ši struktūra turėtų rengti strategiją ir e, teikti atitinkamą finansavimą. Mes manome, galvojame, kad reikėtų skirti jai maždaug 100 milijonų eurų. E, tai būtų panaši suma, kurią šiems tikslams skiria JAV kongresas struktūra turėtų dirbti su politinėmis partijomis, e, pilietinė visuomenė siekiant pakeisti gentinę struktūrą ir oligarchinę struktūrą. E, ji turėtų teikti ES e, įprastoms struktūroms religinėms organizacijoms, profsąjungoms, savivaldybėms, politinėms partijoms ir kitoms organizacijoms paramą e, tam, kad e, būtų remiami demokratizacijos procesai mums rūpimose šalise. Maždaug 50 procentų skiriamų lėšų turėtų būti e, skiriama Europinių lygmenių politinėms partijoms ir politinėms fondams o likusi suma turėtų būti padalinta tarp kitų suinteresuotų subjektų. Ačiū, kolega Huntis kalbės. Kyrie proedre, anke prepi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti, jog esi šešilinis pranešės iš GUE frakcijos, taigi tikiuosi, kad galėsite man suteikti šiek tiek daugiau laiko. Dėkoju už supratimą. Mm. Ypač tai pasikne, kai yra skirmas žodis kalbėtėms. Manau, kad pranešėja puikiai padirbėjo ir ji nepastebė pakundai tikėti, kad demokratija galėtų būti eksportuota. Taip negali atsitikti, nes štai tokio, što pasimokėme iš naujausių įvykių. Na ir manau, kad pranešėja buvo labai apdairi ir tikrai su ja sutinkame. Laikas bėga ir manau, kad mums reikia daugiau dėmesio trims dalykams, dėl kurių dar turime dviejonių. Tiek dėl paties pranešimo teksto, tiek ir dėl ir pakeitimo. Bet šiaip pranešimas tinkamas, linkme tinkama. Na ir tiesiog, manau, turime suvokti, kokias ribas turi mūsų išorės veiksmų politika. Nes jeigu peržingsime tas ribas, tai tuomet e, jau kišimės į kitų valstybių reikalus. Na ir neretai pasitelkiami kriterijai nebūtinai atitinka demokratizacijos ir žmogaus teisų apsaugos principus. Kitas dalykas yra politinės partijos ir jų finansavimas. Taigi dabar norėčiau konkrečiai pakalbėti apie pakeitimus. Na, žinau, kad galime bandyti sudaryti objektyvius kriterijus, tačiau neretai e, tie kriterijai pasitelkiami konkrečių politinių partijų paramai pateisinti. Mes esame prieš tam tikrus siūlomus fondus, kaip, pavyzdžiui, fondas demokratizacija ir panašiai. Yra tokių slidžių politinių koncepcija. Viena iš tokių koncepcijų yra demokratizacija ir apibrieštis, apibriešti demokratizacijos apibriešti nėra lengva sudaryti, nors kartais kryptis ir teisinga. Aš manau, kad mes neturėtume būti bandyti gudresni mūsų komitete už jungtinės tautas ir pasitelkime tą demokratizacijos apibriešti, kur yra atitinkamąją um, jungtinių tautų konvenciją. Dėkuoju. Dėkuoju. E, jūs e, išnaudojat visą laiką, kuris buvo skirtas šešėliniam pranešėjim ir šiek, šiek tiek daugiau net. Kolega Virža yra taip pat e, šešėlinis pranešėjas. Kolega Munys. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Dekazer už puikų parengtą pranešimą ir jis parengtas labai laiku ir manau, jame atsispindi atsispindi e, pranešėjai jautrus klausimai, taip pat ir šešėliams pranešėjams jautrus klausimai susijęs su de demokratizacija. Na ir manau, kad svarbiausias dalykas yra rinkimų stebėjimo misijos, nes jos yra labai svarbus e, parlamentui. Taigi aš manau, kad turime būti budrus ir turėtume uh, užtikrinti, kad šios rink, Europo parlamento stebėjimo misijos būtų teisėtos ir jos veiktų gerai. Na ir tos misijos rengiamos jau kuris laikas, jos žinomos tarptautiniu lygiu, turi prestižą ir jos taip pat vertingos dėl to, kad uh, į tas misijas vyksta piliečių išrinkti atstovai, tai yra parlamento atstovai. Taigi aš manau, turime būti budrus ir pasirūpinti, kad tos misijos išliktų ir toliau būtų siunčiamos. Ir jeigu į misijas vyksta kartu asmenys, nėra, kurie nėra parlamento nariai, tai tokių asmenų nėra daug ir svarbiausia vis dėlto misijų nariai yra parlamento nariai. Dėkoju kolega Dryp, paskutinis kalbėtas. Dėkoju ponė pirmininkė. Taip pat noriu prisijungti prie pagiriamų žodžių ponios Dekaiser pranešimui. E, Žmogaus teisų komitete e, šis pranešimas susilaukė didelio komiteto narių pritarimo. Aš manau, kad e, tas penkios problemos, kurios išiškėjo teikiant pakeitimus, e, jas yra atsižvelgiama pakankamų mastų ir tikiuosi sustikinęs, kad sustarsime dėl priimtinų kompromisų, kadangi esu vienas iš trijų e, autorių įsteigti tą fondą demokratijos e, labui. E, pritariu pasiūlymui, kad e, šio fondo lėšų panaudojimą turėtų kontroliuoti parlamentas, tai jam priklausytų pagal savo prigimti. Bendraudamas su panašių pasiūlymų bendra autoriais, su šiandienis pranešėjais ir su pranešėją, taip pat tikiuosi ir susidaroma įspūdis, kad pasieksime kompromiso. Aš manau, kad e, turint omenyje Šiaurės Afrikoje vykstančius procesus reikalingas toks fondas, nes reikia parengti atitinkamus asmenys perimti valdžią e, šių permainų proceso eigoje, nes tai nėra pakankamai lengva. Paskutinis pastebėjimas susijęs su geros patirties perteikimu e, piliečių reikalų ombudsmeno veikloje. Tai yra labai svarbu. Ačiū. Penkios minutės suteikiamas ponė Dekaiser apibendrinti diskusiją. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, poniai Hautala taip pat. Aš e, pasi, pasižymėjau, jinai sakė, ir e, aš labai geros nuomonės apie jos pakeitimus ir jinai teisi, pabrėždama tą sąsąją tarp demokratijos ir žmogaus teisų. Toliau labai trumpai, ponas Kukan, jūs e, pateikėte nemažai pakeitimų, aš dabar jų nenagrinėsiu detaliai. Aš taip pat labai aukštai vertinu jūsų pateiktus pakeitimus. Nežinau, ar jūsų asistentas yra tarptų asistentų, su kuriais mes konsultavomės. Man atrodo, kad jų nėra čia. Taip, yra jisai. Jis atvyko į šį posėdį puiku. Aš e, pati dalyvausiu taip pat e, ketvirtadienio posėdėje, todėl galėsim apie tai smulkiau tada pakalbėti. Aš e, E, pasižymėjau tą idėją, jog demokratija yra ilgalaikis procesas. Aš taip pat manau, kad e, komunikate, kurį pateiks Kathy Ashton dėl kaiminystės politikos peržiūros, tas ilgalaikis e, procesas bus pabrėžtas. Jūs pabrėžėte E, kaip ir ponas Grybas, e, demokratijos e, fondo svarbą. Mes rytoj sustiksime su prinkasinčios Lenkijos atstovais ir Sairus Volskį taip pat dalyvausime susirinkime. Aš pasižymėsiu prinkančios valstybės pozicija, aišku, yra du dalykai, kurie mane čia domina. Ponas Saurus Sairus Volski iškėlė uh, E, būtinos parlamentinės kontrolės e, mintį. Aš pati nelabai gerai gal suprantu tą papildomumą. Aš puikiai suprantu, jog e, persidengia tam tikrą prasme, tam tikras. Tam tikros senos priemonės atsisakymas, tačiau tai, turi būti, tai neturi reikšti kitų egzistuojančių priemonių. Uh, E, panaikinimą. Tačiau reikėtų vis dėlto tos dalykus išsiaiškinti geriau ir ne, tai nebus taip, e, taip lengva padaryti. Tariau, pono Lamsdorfo klausimas aš iš dalies jau atsakiau, kalbėdama apie demokratijos priemonės ir žmogaus e, teisės. Toliau pilietinės visuomenės aspektas, aš esu tikra, kad mums pavyks susitarti dėl to. Manau, kad tikrai susitarsime. Toliau e, kolega Zalą. Aš e, manau, jog jo kai kurie pakeitimai iš tikrųjų puikus e, ir jos atsispindi tam, tam, tikras, e, tam tikros naujovės, naujas tonas. Ponas Šuntis, Huntis, jūsų pra, pa, pa, pa, pakeitimuose yra tam tikrų niuansų. 61 galbūt jūsų uh, pakeitimas, kur kalbama apie neatskiriamą, apie neatimamą e, piliečių teisę į apsisprendimą. Tai yra vienas iš esminių principų, galbūt būtų gerai jį pabrėžti. Aš manau, kad reikėtų tik tai kitoje vietoje, negu jūs siūlote tai e, padaryti, bet uh, Manau, kad dėl to iš tikrųjų taip pat susitarsime, o dėl kitų aspektų galėsim pasikalbėti vėliau. Ne visiškai pritariu Marija Munis e, pasiūlymui. Aš manau, kad e, mes turėtume pasinaudoti buvusių Europos parlamentarų patirtimi, tų, kurie dalyvavo tokiuose parlamentinėse misijose, ponė Munis sako, jog mes negalim legitimuoti uh, E, tų e, rinkimų, bet vis dėlto galbūt yra tam tikrų priemonių, tam tikrų galimybių panaudoti tą patirtį. Ponas Pat Cox, buvęs parlamento pirmininkas, galbūt galės čia tam tikrą indėlį įnešti. Ir kuomet mes manom, matom, kad uh, rinkimuose dalyvauja parlamentarai ir, ir domisi e, vyksmu. Ir jeigu mes neturim laiko, pavyzdžiui, ar kolegos negali, tai galbūt į tokias misijas galėtų nuvykti buvę parlamentarai. Pona, ponas Gryb, galbūt blogai tariu jūsų pavardę, bet jūs pat pateikėt nemažai uh, pakeitimų, kur kalbama kad, apie tai, kad nereikia pamiršti rytų, ten kalbama apie Euronestą taip pat. Taip, mes e, e, turime tai galvoje. Aš manau, kad e, šiame pranešime turi labiau būti akcentuojamas arabų pavasaris, nors E, specialiai čia neminimos konkrečios valstybės, bet aš manau, kad jūs šiaip teisus esat, nereikia pamiršti taip pat perinamojo laikotarpio valstybių rytuose arba valstybių, kuriuose dar yra totalitariniai režimai, tos valstybės taip pat turi turėti galimybę išsilaisvinti. Ir e, na, aš manau, kad tai taip pat yra tos pačios problematikos klausimas. Ir, uh, Beje, kaiminystės politikoje nebebus daromas skirtumas tarp vakarų ir rytų ir žinome, kad čia reikia pasinaudoti taip pat tam tikrą patirtimi, padedant ki ki kitiems, kurie yra panežėme, bet, bet kitokiame kontekste. ketvirtadienį susitiksime su pranešėjais tarp e, pusės pirmos ir pusės e, antros ir mes aptarsime visus tuos minėtus aspektus ir, ir kompromisinius pasiūlymus. Ir ketvirtadienį dar galėsime kai ką pakoreguoti. Dėkuoju, poniai De Kaiser. Kitas darbo tokis e, punktas, dešimtas punktas ataskaitą dėl delegacijos e, ryšiams su Palestinos įstatymo lygybos tarybos vizito į Jeruzalę vakarų krantą. 26-8 e, dienos balandžio. Tai yra labai svarbu, tai buvo labai svarbus e, dalykas siekiant sutaikyti Palestinos pagrindinės konfrontuojančias pusės Prieš teikdama žodį ponui Derosa, norėčiau suteikti žodį poniai Elga Šmit iš išorės veiksmų e, tarnybas, kuris dalyvauja diskusijose kaip aukštosios įgaliotinės atstovė. Kadangi turime labai mažai laiko, tai iš karto suteikiu žodį kolegai Derosa. Dėkuoju, pane pirmininkė, dėkuoju taip pat už kvietimą informuoti jūs. Aš buvau šios delegacijos pirmininkas nuo kadencijos pradžios 2009 metais, taigi tai buvo, yra pirma galimybė man padaryti šį pranešimą AFET komitete, taigi labai dėkuoju už tai. Na, pradėsiu nuo to, jog e, ponė, esu tikras, jog ponė Helga Švit viską puikiai nušvies, tačiau norėčiau pasidžiaugti vakarykščio tarybos pareiškimu dėl Palestinos ir Izraelio taikos proceso. Na, labai svarbu, kad Europa dar sėkiai pakartoja savo poziciją, ypač atkreipsiu dėmesį dešimtą pastraipą. Ten buvo pasakyta, jog uh, Europos Sąjunga ketina bendradarbiauti su pasiūlyta laikina vyriausybė, kurios ir kai tikslas yra susitaikymas tartis ir rodos ketvirtoje pastraipoje dar sėki pakartota ES pozicija, kuri buvo labai aiškiai išdėstyta 2009 m. E, gruodžio mėnesį. Uh, Na ir baronienė Eštant nurodė, jog ji dabar bandys atgaivinti kvartetą ir tokiu būdu sureaguoti dabartinę situaciją. Kaip jau buvo minėta, e, šis vizitas buvo vakarų Jeruzalėje ir kitose vakarų kranto e, sritise. Vizitas vyko balandžio mėnesį, mes bei Na ir um, vizito metu mes e, bendravome su Palestinos nepriklausomos autonominės vyriausybės atstovas, tai mūsų pagrindiniai partneriai. Taip pat susitikome su universitinės organizacijomis, be kita ko, e, žmogaus teisės rytyje veikiančiamis nevyriausybės organizacijomis iš vakarų kranto ir e, rytų Jeruzalės. Taip pat susitikome su e, jungtinių tautų atstovybę um, rytų Jeruzalė ir dabar čia turime naujausią jungtinių tautų ataskaitą, parengta, paviešinta kovo mėnesį ir jis skirta e, žmogaus teisų padėčiai rytų Jeruzalėje. Taigi, mes pradžioje susitikome su delegacijų vadovais rytų Jeruzalėje, jie mus informavo ir be kita ko, e, E, patvirtino tuos lūkesčius, kurių mes turėjome prieš vykdami į regioną. Pat, ir ta informacija tiko, tai kaip mes įsizdavome situaciją. Na, taip pat buvo kalbama apie naujas sėdijas, taip pat apsirilankėme Hebrone ir ten mes matėme, e, kaip bendrauja nauja kuriai, ži, Izraelio nauja kuriai ir Palestinos gyventojai. Na, ir regiono gyventojai ten turi kulto vietų, taip pat sutikome su šeimomis, taip pat apsilankėme Turkarime, ten mes susitikome su e, vietos ne, vietos atspa, atspa, pasipriešinimo komitetų, kuris pasirinko nesmurto kelią. Na, ir toli gražu žmonės nenori reaguoti smurtu į jų padėtį ir jie tiesiog taikiai protestuoja ir nori vystyti savo bendruomenės. Taigi iš tikrųjų labai įdomus fenomenas, turint galvoje tai, kas vyksta kitur regione. Taigi tai iš tikrųjų labai teigiama tendencija. Taip pat e, mes e, matome, kokiu poveikiu um, e, Izraelio saugos pajėgos turi vietos gyventams, kai yra išskiriamos šeimas, žmonės e, yra atskirti nuo svartimųjų, jeigu jie gyvena vakarų krant ir panašiai. Pavyzdžiui, rytų Jeruzalėje mes susitikome su šeimomis, kai žmonės, kai sutaptinė susituokdavo vakarų krante, tačiau kadangi e, jų sutoktinė Ramala neturėjo Jeruzalės tapatybės kortelės, jie negalėdavo vienas kito aplankyti. Ir todėl, ir jeigu e, sutoktinis iš rytų Jeruzalės nusprendė keltis įgyventi į Ramalą, tai jie prarastų savo e, gyventojo kortelę rytų Jeruzalėje. Na ir apibendrinant mūsų vizito rezultatus, tai visi delegacijos nariai e, iš vairių frakcijų e, sutarė dėl to, kad atsižvelgiant juo. US pastangų regione, JAV pastangų regione, tai Palestinos atstovai mane, kad kvartetas buvo tuo metu numiris Ir jie taip pat nurodė, kad ES tenka asmenis vaidmuo, bandant atgyvinti šį procesą. Na ir ES gali parodyti savo vertę kaip regioninis veikėjas, darydama įtaką, įtaką ir kitos regionuose, pavyzdžiui, Egipte ir kitur, ir tokiu būdu bandyti išspręsti šį konfliktą. Kaip ten bebūtų laikas bėga? Kaip ten bebūtų, e, Palestinos gyventojai nuolat patiria spaudimą, ne vien tik tais rytų Jeruzalė, bet ir kitose vakarų kranto vietose. Ir vis daugiau palestiniečių yra atskiriami nuo savo teritorijų. Jeigu pažiūrėsime į žemėlapį, kur yra tos nu, žydų naujasedijos, tai matysime vis daugiau E, tų vietų, kurios priklauso palestiniečiams. Tarkim, Ir dabar palestiniečiams vis sunkiau judėti, nes tarkim, jeigu jiems, jeigu anksčiau kažkur kitur nuvykti reikėdavo dešimties minučių, tai dabar gali prireikti dviejų valandų dėl patikrų, užkardų ir taip toliau. Ir mm, tos teritorijos, kurios priklauso palestiniečiams, vis labiau perinama, perimamos Izraelio. Uh, Bent jau taip e, e, palestiniečiai viską vertina. Taigi, apibendrinant tai, kas vyksta vietoje, galima pasakyti, ir čia be vėlgi visi delegacijos nariai dėl to sutarė, kad dabar beveik bus nebemanome sukurti Palestinos uh, valstybės besirimančios 76 metų sienomis, jeigu nebūtų imamasi greitais veiksmų, o kokios yra alternatyvos, o alternatyva yra viena valstybė. Ir, o kas tiki tuo, kad ta viena valstybė galės veikti, išlikti, turint galvoje tuos didelius konfliktus tarp e, gyventojų. Na, nesileisiu detalės e, į vizit, vizitą, vizit, vizito detalės, tačiau e, kalbant apie um, rytų Jeruzalė tenka konstatuoti, kad labai trūksta um, mokyklų um, galimybės vaiką mokytis, nes tiesiog trūksta klasių, patalpų. Taip pat palestiniečiams neteikiamos elementarios paslaugos. Taip pat jau minėjau problemas atsirandančias dėl, dėl naujakurių. kurių kurie, kurias ne vien tik tais e, rytų Jeruzalės apylinkėse, bet ir pačiame mieste, dėl to, aišku, kyla įtampa ir kivirčiai. Taigi mūsų vizitą galima padalinti į dvi dalis. Pirmos vizito dalies metu mes buvome nusiteikę labai pesimistiškai, po to mes susitikome su Palestinos uh, valdžios atstovais, be kitako ir su Hamas atstovais. Ir, ir, ir jie nurodė, kad kai yra buvo pasirašytas e, sutaikymo starimas, nes tai mus nustebino. Um, Nes mes prieš tai buvome susitikę su Izraelio užsienio reikalų atstovais, e, užsienio reikalų ministerijos atstovais, jie ir nurodė, kad procesas tęsiasi, tačiau kol kas neinformavo mūsų, kad tas turimas jau buvo pasirašytas. Na, ir e, jie nuolat norės sužinoti, kokia bus ES reakcija į tą sutarimą. Ar e, Europa palaikys jį, ar Europa teiks techninę pagalbą galba, ar vyks rinkimai, ar Europa sutiks su jais, ar pripažins jų rezultatus, o gal, o gal jinai apskritai visko nepalaikys. Na, atsižvelgiant į tai, kaip Europa reagavo į tai, kas vyko Egipte ir Tunise, tai mes ne, atsakėme, kad negalime įsivaizduoti tos situacijos, kai Europa nepalaikys sustarimo ir nepalaikys rinkimų, jeigu jie vyks e, sąžininkai ir atvirai. Ir tikiuosi, kad Europa nepadarys tų pačių klaidų, kurias padarėme praeitįje. Tačiau vis dėlto situacija vietoje, aplinkybės vietoje nepasikeitė. Na ir kaip pasakyta vakarykščiame tarybos pareiškime, uh, vis dar tebe vyksta paralelus procesai ir turėtume pasižiūrėti, kaip Europa galėtų prisidėti prie šios situacijos išsprendimo. Ir manoma, manimu, praeitos savaitės prezidento Obamos pareiškimas yra labai svarbus. Aišku, kai kas jį žiūri kritiškai, man, kai kas mano, kad reikėtų kritiškiau vertinti naujas idėjas ir taip toliau, tačiau ES pozicija yra aiški. Taip pat e, mes susitikome su užsienio uh, Palestinos užsienio reikalų tarnybos atstovai ir jie nurodė, kad jie laukia uh, susitikimo jungtinės tautų kontekste rugsėjo mėnesį ir jie mums taip pat labai aiškiai nurodė, kad ta data gali būti keičiama, nes e, jeigu darybų metu nebus starta dėl tokių jautrių klausimų kaip sienas ir taip toliau, tai tuomet tą datą galima bus pakeisti. Na ir suinteresuotos šalis mus apie tai informavo bet kaip ten bebūtų, tai svarbi informacija, svarbus signalas, kad yra lankstumo ir nusiteikimo tęsti procesą. Nes ne visi palestiniečiai, su kuriais mes susitikome, mane, kad be taikių dėrybų su Izraeliu jie turės ateitį. Taip pat nepamirškime, kad ir palestiniečiams reikalingas saugumas kad jie negali gyventi tokia situacija, kai bet kurią akimirką gali sprokti bomba. Taigi šis procesas vyksta į abipusės ir taika turi remtis abipusių saugumu ir pagarba. Taigi būtent to neturėtume pamiršti. Na ir pabaigai pasakysiu, kad uh, iš I. John's France ataskaitos e, sužinau, kad FATA E, lyderis nurodė, jog jis nenori e, vienašališko nepriklausomybės pareiškimo. Na, gal tai susijęs su siekiu tapti jungtinių tautų nariu. Ir apibendrimas galiu pasakyti, kad yra svarbus du dalykai. Dabartinėmis aplinkybėmis būtų uh, labai gerai, jeigu parlamentas turėtų kažkokį mechanizmą, kuris leistų jam sekti įvykius. Aptariau tai su kolegomis ir galbūt Afetas, Afeto komitetas galėtų sukurti darbo grupę, kurios užduotis būtų stebėti įvykius ir teikti apibendrintą informaciją Afeto komitetui. Na, o taip pat labai svarbu, kad ir pačiame parlamente įvyktų diskusijos dėl konkrečiai artimų rytų taikos procesą. Aišku, dėl kitų dalykų, tačiau ir specifiškai dėl šio dalyko. Aš manau, labai svarbu, kad parlamento nariai gautų galimybę diskutuoti dėl to, galbūt galėtų parengti rezoliuciją, kurioje būtų išdėstyta parlamento pozicija ir galbūt tokiu būdu sustiprintume ES e, poziciją kvartete, e, kuriame derasi Palestina, Junktinės tautos, Europa ir kiti partneriai. Allora, prima di aprire il dibattito. Prieš pradant diskusiją, manau, kad būtų naudinga išklausyti ponios Elgos Šmit komentarus apie situaciją šiame regione, o paskui kolegos, kurie norės pasisakyti, galės tai padaryti. Thank you very much um, and thank you for inviting me. Labai ačiū už tai, kad uh, mane pasikvietėte ir sutikite galimybę pasisakyti. Norėčiau sureaguoti į kelis iškeltus klausimus. Daugumą jų pritariu, tačiau vienam nepritariu. Kvartetas tikrai nėra miresnis Europos Sąjunga E, ėmėsi priemonių, kad jie atgaivintų, nors jis savo tikslų dar ir iki šiol nepasiekė. Norėčiau plačiau tai paaiškinti. Vasario mėnesį buvo surinktas e, susitikimas, siekiant atgaivinti e, kvarteto veiklą, kuriam pirmininkavo ir kurį rengė vyriausiai galiotinė. Susitikimas vyko Münchene. Ir po to buvo paskelbtas pareiškimas, po kurio abi šalis grįžo prie darybų stalo. Tuo metu prasidėjo įvykiai Egipte ir kitose šalise. E, ir tuo metu kvarteto pasiuntiniai surinkė kelias sustikimus su Izraelio ir Palestinos atstovais, kad galėtų išsiaiškinti, kokiu sąlygu reikia abiems šalims grįžti prie darybų stalo. E, buvo vyko keli susitikimai pakankamai gero lygio tiek Izraelyje, tiek ir Palestinoje, taip pat ir Briuselėje pirmą kartą toks susitikimas įvyko. E, turėjome du kartus nukelti pagrindinį kvarteto susitikimą, tačiau rytoj susitiksime vėl Paryžyje ir įvertinsime e, pastaro laiko tarpio įvykius, e, siekdami nepaleisti iš savo rankos iniciatyvą, kurią paskatino taip pat ir neseniai pasakyta prezidento Obamos kalba. E, pasakyti, kad Vašingtone prezidentui Obamai E, sakant savo kalbą, jame lankėsi tarp kitko ir Jordanijos karalius ir e, vyriausiai ES įgaliotinė. Taip pat ten buvo, mes labai teigiamai įvertinome prezidento Obamos kalbą, ypač e, dėl to, kad jis pabrėžė, kad būtina laikytis 67 metų sienų ir užtikrinti Izraelio saugumą, taip pat gražinti pabėgėlius. Vakar vyko labai svarbus užsienio reikalų komiteto tarybos posėdis. Jūs minėjote apie jo išvadas, kuriuose buvo patvirtinta dar kartą mūsų pozicija raginantį nedėlsant pradėti tiesioginės dėrybas. Jūs minėjote, kad e, galtinis terminas rugsėjo mėnesio yra nekeičiamas. Ta mes išgirdome taip pat ir iš vyriausio Izraelio darybininko lūpų. Jie mano, kad jeigu iki rugsėjo mėnesio nesibaigtų E, darybų procesas, tuomet jie nematytų reikalo perkelti šio klausimo į jungtinių tautų generalinę asamblėją. Tai aš manau, kad kvartetas deda pastangas, kad abi šalis grįžtų prie darybų stalo, nes esama tikrai labai daug klausimų, gali būti, e, kurie gali būti sprendžiami tik darybų keliu. Tie klausimai susiję ne tik su sienų saugumu, tačiau taip pat su vandens, elektros energijos teikimu, kitais svarbiais klausimais. Taip pat mes puikiai suprantame, kad būtina e, raginti abi šalis atsisakyti vienašališkų veiksmų. Kelis kartus paraginome Izraelį ne e, plėsti e, kolonijų programos, nes nes tos naujos sodijos yra nelegalios. Taip pat e, dėl e, palestiniečių e, politinių grupių susitaikymo mes palankiai vertiname šį žingsnį vadovaujant prezidentui Abasui, tai yra žingsnis dviejų valstybių kūrimo kryptimi, tačiau čia taip pat reikėtų vadovauti smurto nenaudojimo principų ir atitinkamos pagarbos galiojančiams sutartims bei e, Izraelio valstybės egzistavimui principų. Apibendrinant, galiu pasakyti, kad jūs taip pat minėjote ir uh, Palestiniečiai tą taip pat pripažįsta, kad ES teikia e, patikimiausią ir e, paramą e, palestiniečių savivaldai maždaug 500 milijonų eurų per metus, įskaitant taip pat ir paramą teikiamą palestiniečių pabėgėliams per UNRA programą. Tačiau čia taip pat reikėtų paminėti, kad mes buvome vieni iš tų, kurie labiausiai ragino nutraukti gazos ruožo blokadą. Ir mūsų atstovai, vyriausiai galiotinė, taip pat užsienio reikalų ministrai vykdavo į gazą ir e, ragino ne tik leisti teikti humanitarnę pagalbą, tačiau apskritai atverti uh, E, sienas, atidaryti sienas su gazos ruožu. Išreiškime savo paramą e, palestiniečiams e, siekiant palengvinti galimybės kirsti sieną ir spręsti kitas problemas. Labai ačiū. Grazie. Allora, abbiamo una... Dėkuoju norinčių kalbėti sąrašą jau turime. Pirmasis kalbėtojas yra Atkins. Pone pirmininkė, man teko um, privilegija dalyvauti dviejose delegacijose, de, delegacijos vizituose į rytų um, Jeruzalę ir vakarų banką. Na ir norėčiau pasveikinti kolegą dėl to, kad jis kaip politikas buvo tinkamu metu, tinkamoje vietoje. Uh, jis iškelia nemažai klausimų, gal neturime e, laiko viską gilintis, tačiau labai jį palaikau. Na ir tikriausiai kolegos e, iš delegacijos galės e, viską patvirtinti. Aš tuo metu lankydamasis su vizitu, doktaras Aštra, jis yra plėsinas krikščionis, ji pasakė, kad minutė liko iki vidurnakčio. Būtent ponas Darosa tai ir pasakė. Na ir man svarbiausia štai kas, ir tikriausiai kolimetas e, mane supras, nors nesu tikras dėl parlamento. Na, kuo mažiau ES ir parlamentas imasi e, teigiamų veiksmų ir apsirigoja tik tais kalbomis, tuo mažiau tikimybė, kad kažkas keisis. Na, ir mes tarsi esame mokėtojai, bet ne veikėjai. Tai apie tai kolega e, ir, irgi ir kolega kalbėjo. Na, na, kvartetas išsisėmė, išsikvėpė, jis nebeturi jokio vaidmens. Čia galbūt nebūtina kalbėti apie poną Tony Blair, bet jis, kaip ten bebūtų, nebevaidina vaidmens, bet mes galime suvaidinti vaidmenį. Pone pirmininkė, uh, Bet aišku, parlamentas yra susiskaldęs, be kita ko, ir dėl Izraelio įtakos. Ir, aišku, bandys užgniaušti bet kokias diskusijas. Na, ir labai svarbu, kad parlamentas, e, atsiprašau, Izraelis būtų tikras dėl savo ateities, dėl savo sienų. Bet lygiai taip pat ir palestiniečiai turi būti. Uh, patikinti, kad jie turės ateitį. Na, mes tarsi neturėtume bendrauti su Hamas, nes jie yra teroristai, tai, tačiau tarp jų yra įdomių, puikių žmonių, turinčių labai įdomių minčių politinių požiūrių. Ir dabar, e, kai viską į savo rankas perims Fatah, tai mūsų viltis tarsi gauna daugiau pagrindą. Tačiau dabar Izraeliu turi būti daromas spaudimas, kad jie turi, galėtų suvokti, jog tai bus tvirtos sienas, tačiau turi būti nutrauktas naujas edijų judėjimas. Ir turėtų būti užtikrintas laisvas, laisvas judėjimas visiems palestiniečiams. Na, jeigu prisiminsime apie, apie, tai, kas vyko Pietų Afrikoje. Ir sutinku su kolega dėl to, kad reikėtų plataus masto diskusijų, kurios duotų rezultatus, kurie išsilietų į konkrečius žingsnius, ar tai bus politika, ar finansavimas. Tai būtų, turėtų būti uh, specifinė politika rezultatas ir mes turėtume būti ne vien tik tais mokėtojai, o ir konkretus veikėjai. Ir turime šansą, todėl neturėtume jo praleisti. Eh, Dėkuoju. Kolega Auken, Žaliųjų frakcija. Ačiū. Aš buvau delegacijos pirmininkas ko pavaduotoja, lankantis Palestinoje. Ir e, pratesant e, e, provincijos derosa mintis apie teroristus, noriu prisiminti, kaip ES ragino Šimfein, kuri tuo metu taip pat buvo laikoma teroristė organizacija, pradėti darybas Šiaurės Airijoje. Aš paklausiu vyriausios įgaliotinės ponios Ešton, e, ką ji turi menyje, sakydama, kai pribręs laikas tam tikriems veiksmams ir remdamasi antruoju e, sustarimo straipsniu. E, Mes tuo tarpu matome, kad dėl nevykstančių taikos darybų okupacija tik stiprėja, nes Izraelis imasi vieną šališkų veiksmų, gyvenviečių statyba yra vienašališkas veiksmas, sienos statyba yra vienašališkas veiksmas. Būtų tikrai puiku, jeigu abi šalis imtųsi veiksmų, tačiau mes turime aiškiai suvokti, kad e, e, žmogaus teisės arba teisė e, į savo valstybę nėra diskutuotinas klausimas. Ir yra labai svarbu pabrėžti, kad darybos vyksta tarp dviejų suverenių valstybių. Ir mes turime aiškiai pasakyti, kad laikas bėga ir e, problemos, <clears throat> bandymas spręsti problemą, paliekant vieną valstybę, e, baigtųsi katastrofa arba baigsis e, katastrofa. E, aš kalbėjausi apie tai su palestiniečių atstovais ir galbūt pastangos kovoti su žmogaus teisų pažeidimais ir e, nėra visiškai beprasmės, tačiau e, iš visus dešimtmečius tęsiasi tas smurtas, kuris yra e, taikomas ir visos darybos, kurios vyko iki šiol, neleido ne vieno žingsnio, mažo žingsnio žengti į priekį. Aš manau, kad mes turime pasinaudoti visomis turimomis švelniomis poveikio darimo priemonėmis. Mes tik tai e, stipriname Izraelio pozicijas ir prarandame savo autoritetą e, visame regione. Molto antipatico richiamare ai tempi, e, però. Norėčiau priminti, kad mažai liko laiko, pusę septynių turime baigti, tuo tarpu penki kolegos dar nori pasisakyti, o paskui manau, kad kolega Derosa turės dar reaguoti į pasisakymus, todėl norėčiau, kad kalbėjimo laikas trumpintumėte, kiek e, tai yra įmanoma. Kitas kalbėtojas, kolega Brok. Pone pirmininkė, turiu tik tai keletą pastabų. Na ir dabar norėčiau užduoti savo mylimiausią klausimą. Kadagi Europos Sąjunga E, e, kvartete suvaidins e, lygiai tokį patį svarų vaidmenį kaip ir JAV ir neapsiribos vien tik tais kažkokiu pagalbiniu vaidmeniu. Mano manimu, tai svarbus klausimas. Kai kalba eina tiek apie problemų sprendimą, tiek ir apie visą regioną. Na, manau, kad jeigu kvartete JAV ir ES vaidintų vienodą svarbų lyderių vaidmenį, tik tais tuomet e, būtų rastas sprendimas, dviejų šalių e, sprendimas ir būtų garantuotas saugumas. Taip pat saugos garantijos yra problema. Na, galima diskutuoti dėl to, dėl kokių priežasčių Hamas e, gazos ruošia elgis taip, kaip e, jį elgisi, tai galima žiūrėti skirtingai. E, tačiau tol, kol yra svarbi jėga Palestinos pusė, kuri priešinasi dviejų valstybių sprendimui ir kuri priešinasi pripažinti Izraelį, tai, tai yra problema. Na, aišku, kriti, pagrista kritika de, m, Izraelio naujasidijų politikus, todėl reikalingas toks procesas, prie kurio prisidėti, prisidėtų abi pusės, nes nepakanka, kad viena tik pusė pritartų uh, procesų. Ir tol, kol viena pusė kitos nelaiko lygiverčių partnerių, procesų nevainikuos sėkmė. Ir aš manau, kad reikėtų pasitelkti ir Arabų lygą, ir kitus partnerius Arabų šalyse. Na, ir, ir manau, kad tai yra tas, tas veiksnys, kuris nelabai žinomas mums ir Izraeliui ir dėl kurio atsiranda neaiškumo. Ir todėl, kai kalbame apie artimų rytų taikos procesą, tai reikia matyti visą regioną. Ir, ir šis procesas, ir šis procesas neturėtų būti kliūtimi, alibi e, kitiems procesai. Dėkoju, Kil Nilsen. Dėkoju už eh, žodį. Aš manau, kad eh, pono Zerosa pasiūlymas yra puikus. Reikia diskusijos eh, parlamentu šito klausimu ir šiam klausimui reikia ilgos diskusijos, todėl tuo požiūriu palaikau Derosa e, poziciją. Noriu grįžti prie kai kurių pastebėjimų, kurie buvo pateikti, ką tik ponas Brokas sakė, jog, būt, jog tai būtina regionai ir visiems e, mūsų miestams ir regionams, tai kas buvo sakoma. Grįžtu taip pat ir prie vieno pasakyto sakinio, kad ES gali e, pabloginti savo, savo įspūdį, bet, į, įvaizdį. Bet tai jau, tai jau vyksta ir jeigu mes tinkamai netliekam savo darbo, beje, mes e, matom, e, kaip BDS kampaniją, in, investicijų ir uh, kolonijinės uh, politikos, kad Prancūzija ir, ir kad Europos Sąjunga uh, pagal asociacijos sutartį su Izraeliu atsekamumo negali užtikrinti. Ir iš tikrųjų piliečiai tuomet neigiamai žiūri į visą tai. Ir kalbant apie gazos e, blokadą, tai tai yra nepakeliama. Žmogiškų požiūrių tai yra netoleruotina, daugiau negu 60 procentų e, gyventojų yra nepilnamečiai, vaikai ir jie moka už, už tai, kad e, prieš kurį laiką buvo nubalsuota taip, kaip, kaip nereikia. Ir dėl to iš tikrųjų tai, tas jaunimas nori keršto ir, ir tai yra labai blogai. Praeitais metais e, mes e, girdėjom. Apie kokią ten flotilę girdėjom? Tik tą, kur turkai pernai. Ai, su to, tą laivą užpalimą. Ja. Dėl, dėl to laivo užpalimo iškilusias problemas e, pernai ir žinome, kad re, rengiamas priemonės dėl taikos įtvirtinimo. Uh, ir daug laivų žada dalyvauti iš ES, iš Prancūzijos, e, taip pat žurnalistai ir, e, ir, ir politikai dabar pasisako už tai. Aš tikiuosi, kad ponia Ashton ir jos bendradarbiai padarys viską, kas būtina, e, siekdami paveikti Izraelį ir užtikrinti, kad dabar ši, šit tas pacifistinės demonstracijos nebus paverstos žudynėmis, kaip kad buvo pernai. Kolega Gomes, Noizer ir Marvai. Po, po vieną minutę, po pusantros maksimum. Second. Labai trumpai norėčiau pritarti dėros minčiai, kad vertėtų surinkti diskusijas, kuriuose dalyvautų pone Ešton ar galbūt kiti asmenys ir tokiu būdu parlamentas galės išdėstyti savo poziciją. Aš manau, kad tai yra labai tinkamas metas, laikai pasikeitė. Viskas nebe taip, kaip kad buvo anksčiau ir todėl negalime leistis, kad šita situacija tęstusi toliau. Ir pasikeitė padėti arabų pasaulis ir jo įveikiai arabų pavasaris pakeitė ir paties Izraelio poziciją. Taigi labai svarbu, kad parlamentas e, pareikštų savo poziciją ir pareikalautų tarybos imtis lyderio vaidmenį. Tai ne, mes neturėtume vien tik tai tapti lygaverčiais kvarteto nariais su JAV, bet mes turime prisimti lyderio uh, vaidmenį. Ir mes norime, kad Europa uh, prisimti lyderio vaidmenis, nes ant kortos pastatyta ne vien tik tais Izraelio ir Palestinos e, sauga, bet ir mūsų pačių. Um, please, Noiser. Dėkoju. Aš taip pat e, vykau su šia delegacija, galėčiau nušviesti daug detalių, kurios parodo, kad e, E, palestiniečiai išvėmi iš savo gimnavojų vietų labai brutaliai ir kad humanitarinė situacija Izraelė ir Palestinoje ir toliau uh, prastėja. Jungtinių tautų uh, nepriklausoma ataskaita tai taip pat įrodo. Na ir mes dabar kaip Europos parlamentas turime imtis veiksmų, kai parlamentaras net, nenori visuomet e, svarstyti, kaip čia dabar priversti tarybą prisimti lyderio vaidmenį ir sustiprinti savo vaidmenį kvartete. Aš manau, kad mes kaip parlamentas turime laiku ir labai aiškiai pareikšti savo poziciją. E, rugsėjo mėnesį jungtinės tautos prims jungtinių tautų kontekste bus primtas sprendimas ir iki to laiko Europa turi pasirinkti poziciją, nes jeigu dabar e, istorinės situacijos akivaizdoje, kai tarp Hamas ir Fatah prasidėjo susitaikymo procesas, jeigu mes neturėsime aiškas pozicijas, tai prarasime autoritetą e, viso arabų pasaulio akise. Dėkuoju. Ir paskutinis pasisakymas e, kolega Morvai. Ačiū, kadangi laiko nedaug, norėčiau užduoti klausimą e, šios veiksmų tarnybos atstovams, ponė e, Ešton, buvo paminėta, kad e, ES mokesčių mokėtai per metus sumoka 500 milijonų eurų, kurie skiriami Palestinos žmonių pagalbai. Noriu paklausti, ar Izraelio valstybė atlygino žalą, kurią ji padarė palestiniečiams ir ar ES kada nors yra pareikalavusi atlyginti tą žalą, kurią sukelia Izraelis pažeisdamas tarptautinę teisę. Pavyzdžiui, surengdamas tą e, nelegalų išpolį prieš gazos flotilę arba e, turint omenyje, kad e, reikia skirti papildomų lėšų statybininkams, slaugėms, gaisininkams, kurie turi atstatyti Izraelio vykdomus sugriovimus. La conclusione. Dabar e, trumpai baigiamajam žodžiui, dviejoms minutėms ar pusantrai minutė, netgi e, Derosa ir poniai Šmit. Galbūt poniai Šmit pirmiausia, o paskui kolegai Derosa. Very uh, briefly, because we have to close yeah. at... Ich werde ganz eight, kurz sein. Uh, okay, zu... six to... Labai trumpai, tik tai. Atsakant į pono Broko e, klausimą, kad ES imsis vadovaujamo vaidmens. Kvartetas sudaro ES, JAF, Junktinės tautos ir e, Rusija. ES imasi vadovaujamo vaidmens, kuomet susitikimai vyksta Europoje. Jeigu jie vyksta Junktinėse tautose, tai e, lyderio vaidmens imasi Junktinės tautos. Toks būtų formalus atsakymas. O 2009-aisiais ES jau e, užėmė tam tikrą poziciją tiek dėl parametrų tiek dėl kitų klausimų dabar yra svarbu, kad ta pozicija būtų įgyvendinta ir dabar manau, svarbiausia yra atgaivinti kvartetą ir mes turime siekti, kad abi šalis e, įvykdytų prisimtus įsipareigojimus, grįžtų prie darybos stalo, reikia atsisakyti vienašališkų veiksmų. Taip pat turiu paminėti, kad Izraelis ilgą laiką buvo apšaudomas iš gazos ruožo raketomis, tą taip pat reikia paminėti, nes kartais tai yra pamirštama. La conclusione. Yeah, uh, thanks very much. Um... Provincijos derosiu. Labai ačiū. Tik uh, dėl uh, Izraelio žalos atlyginimo, Izraelio uh, padaromos žalos. Aš manau, kad Kiek žinau, e, prieš du metus e, e, vykęs karas ir Izraelio padaryta žala buvo atlyginama jungtinėms tautoms. ES ta žala nebuvo atlyginama, nes ES teikia paramą palestiniečiams ir jeigu palestiniečiai patiria kokią nors žalą, tai jie ir turi reikalauti jos atlyginimo, o ne ES. Dėl Hamas. E, reikia paminėti, kad tai nėra vienalytė organizacija. Kaip ir visos organizacijos susikūrusios per išsilaisvinimo kovas, ji turi tam tikras grupuotės, teroristinę grupuotę, politinę dalį. Ir e, tas faktas, kad e, Hamas sutiko taikytis su Fatah, liudija, kad ši partija evoliucionuoja ir mes dabar turime stengtis padėti e, jiems pasikeisti taip, kad jų pozicija e, pakistų e, tokiu būdu, jog nekeltų grėsmės Izraelio saugumų, nes priešingą atveju mūsų pastangų niekas rimtai nevertis. Taip pat noriu paminėti, kad iškai pritariu e, tarybos deklaracijai dėl e, Gilalo Šalydo, kuris turėtų būti paleistas. Tačiau reikia paminėti, kad Izraelio kalėj, kalėjimuose yra laikomi 600 palestiniečių vaikų, kurie taip pat turėtų būti gražinti į savo šeimas. Aš e, e, šalydų ir jo šeimai jaučiu visokiojo pasimpatiją. Manau, kad jis turėtų būti paleistas, tačiau e, turėtume rūpintis humanitarinė padėtimi abiejose šalise. Negalime leisti, kad karo lauko teismai teistų palestiniečių vaikus. Dėkuoju visiems uždėmesi ir dalyvavimą. Sustiksime rytoj 9 valandą.